Io prego, prego tutti gli intervenuti prendere posto. Norėčiau paprašyti jūsų užimti vietas. Bene. Buongiorno e benvenuti. Labas rytas. Viso ITRE komiteto vardu sveikinu Jūs atvykusius į klausimus. Dėkuoju, kad atvykote į mūsų susitikimą skirtą Horizontas 2020. Ypatingai sveikinu visus mokslininkus atvykusius iš Europos ir iš Junktinių valstijų. Dėkuoju, kad jie atvyko pasidalinti su mumis savo mokslinę ir e, pramoninę patirtimį. Yra daugybė institucijų dalyvaujančių diskusijoje dėl Horizontas 2020. Mokslinių tyrimų e, komisarė e, ponia Magagin Quinn e, ir Uffe Tudel Pedersen prisijungs prie mūsų vėliau. Aš taip pat norėčiau pasveikinti uh, atstovus iš Europos universitetų, mokslinių institucijų ir įmonių. Ir galiausiai, bet tai nemažiau svarbu, norėčiau pasveikinti e, spaudos atstovus. Tikrai nestebina, kad tiek daug jūsų norėjo e, dalyvauti šiuose klausimuose skirtuose Horizontas 2020, kadangi ši programa yra didžiausia programa po Žemės ūkio ir struktūrinių fondų. Šios programos biudžetas e, numatytas yra 80 milijonų eurų ir programos laikotarpis nuo 2014-2020 metų. Taigi tai turėtų būti didžiausia mokslinių tyrimų programa pasaulyje. Tačiau svarbiausia yra tai, kad Horizontas 2020 yra mūsų ateities, ateities programa. Pinigai, kuriuos mes investuojame į šią programą, yra patys svarbiausi ir Europos parlamentas ir įtre komitetas puikiai suvokia, kad mokslininkai Europoje yra svarbiausias Europos išteklis. Prieš trejatą savaičių aš dalyvavau Europos mokslinių tyrimų tarybos penkių metų jubiliejuje. Man Mane nustebino tai, kad mes pasiekėme ypatingai daug e, gyvendindami septintąją mokslinių tyrimų pagrindų programą. Ir tai rodo, e, kad programa puikiai veikia. Taip, tačiau buvo e, išaiš, išaiškėjo ir keletas silpnų vietų, ypatingai susijusių su biurokratinėmis kliūtimis. Tačiau turėtume e, siekti pažangos visose e, mokslinių tyrimų e, srityse. Mes turėtume sva, dirbti svarbiausių technologijų srityse, kurios padeda mums didinti Europos konkurencingumą. Todėl turėtume kalbėti apie tai šiandien. Klausimų metu kalbėsime apie bendrąją mokslinių tyrimų programą, taip pat apie specialiąją programą Horizontas 2020. E, kalbėsime apie Europos inovacijų ir technologijų institutą ir Eurotomo programą. Aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į parlamentinį procesą. Horizontas 2020 yra programa, kuriai taikoma bendrojo sprendimo procedūra. Tai reiškia, kad parlamentas ir taryba e, priima e, sprendimus e, pasitarę kartu. Mano kolega profesorius Karvalio yra parengęs pranešimą dėl procedū, finansavimo procedūrų supaprastinimo. Ir taip pat ponas Odi yra parengęs pranešimą dėl septintosios pagrindų programos tarpinio įvertinimo. E, ir e, pono Matijas e, parengtas žalioji knyga naujai programai pavadintai Horizontas 2020. Mes aptarsime šią programą remdamiesi komisijos pateiktų dokumentų Vėliau vyks diskusijos e, su e, taryba ir mes tikimės, kad diskusijos bus baigtos 2013 metų e, viduryje kad 2014 metais galėtų programa pradėti veikti. Ir ITRE komitetas įsitikinęs, kad moksliniai tyrimai ir inovacijos gali pasitarnauti tvariam augimui Europos Sąjungoje. Ir jūs turėtumėte žinoti, kad neturite mūsų įtikinti, kad mokslas yra labai svarbu. Mes norėtume, kad horizontas 2020 būtų sėkminga uh, E, sėkmės istoriją e, Europoje ir atvertų duris į ateitį visai Europai. Todėl šios dienos klausimai yra labai svarbus žingsnis šią linkmę. Baigdama norėčiau pasakyti keletą e, informacinių pranešimų. Ši salė yra pakankamai didelė, tačiau galbūt ne visiems užtenks, užtenka vietų, todėl yra e, papildoma salė numatyta klausimams, tai yra ASP 1E2. Taip pat e, klausimai bus e, patalpinti, įrašas klausimų bus patalpintas į trekomiteto tinklalapį. To, Kadangi yra daug pasisakančiųjų, labai svarbu laikytis laiko reglamento. E, norėčiau paprašyti kalbančiųjų pasisakyti 10-15 minučių, o e, komiteto narius paprašysiu užduoti e, labai trumpius, trumpus ir aiškius klausimus. Klausimui užduoti bus skirta po vieną minutę. Aš klausimus sugrupuosiu ir suteiksiu kalbėtojų galimybę atsakyti į klausimų grupės. Nekantriai e, noriu išgirsti jūsų pasisakymus ir dėkoju, kad atvykote susitikti su mumis. Visų pirmiausia, dabar norėčiau suteikti žodį. Teresa Riera Madurel, e, kuri pirmininkaus pirmajai diskusijai. Tai yra pažangiausias mokslas. Ačiū, ponė pirmininkė. Po labai įspūdingos įžanginės kalbos apie programą Horizontas 2020 aš pristatysiu diskusijas, kurios numatytos pirmajame pusdienyje. Aišku, diskusijų bus daugiau. Taigi, pirmose diskusijose mes kalbėsime apie vieną iš trijų pagrindinių prioritetų programoje 2020, tai yra pažangusis mokslas. Pažangiausi moksliniai tyrimai ir pažangiausi mokslininkai, taip pat ką galėtumėme nuveikti, kad tas pažangusis mokslas tobulėtų, kad ES galėtų geriau konkuruoti pasaulyje. Pažangus mokslas yra labai patraukli savoka, kalbant apie mokslinius tyrimus, plėtrą. Tai yra ta savoka, kuri dažnai reiškia aukščiausią kokybę. Kai kurie nelabai gali apibrėžti e, šią savoką, tačiau pažangus mokslas yra vienas pagrindinių mūsų mokslininkų tikslų, mūsų universitetų ir mokslinių tyrimų centrų tikslas. Nes šalia to prestižo aukščiausio ligmens pasiekimo, tai reiškia, kad galima tokiu būdu pritraukti ir daug finansavimo ir išsaugoti lyderio pozicijas. Taigi tikrai gan dažnai mūsų teisės aktų kuriejų yra prašoma sukonkretinti tą savoką ir bandoma išmatuoti ją konkrečiau. Ir aišku, šiandien turime puikių ekspertų Ir aš matyt tą klausimą perduosiu jiems, kaip galima įvertinti, išmatuoti pažangų į mokslą. Ar pažangaus mokslo savoka būtų, turi būti siejama tik su baziniais tyrimais, ar turi būti įtraukiama ir į programą Horizontas 2020, perkeliama į kitas rytis, kad jį įtrauktų kitus aspektus, ekonominius aspektus, aš čia turiu omenyje konkurencingumą. Kadangi galime kalbėti apie aukštą, aukštą kokybę ne tik kuriant žinias, bet ir inovacijas. Ir e, skleidžiant tas žinias rinkoje ir apskritai visoje visuomenėje. Na ir dar vienas klausimas, kurį e, norėčiau paliesti šiandien, tai yra, kaip būtų galima plėsti tą pažangų į mokslą. Ir mes komitete, kaip jūs tikriausiai žinote, dažnai paliečiame šią temą, ji gan dažnai iškyla mūsų diskusijose, nes pagrindų programoje iš tiesų buvo pasiekta daug pažangos, tačiau yra dideli skirtumai tarp, tarp valstybių narių ir jeigu taip bus ir toliau, tuomet atsiras įvairių takoskirų ir moksliniai tyrimai, mokslinio tyrimų ir plėtros biudžetas bus dalyjamas labai nevienodai. Dėl to mums ir reikia plėsti pažangų į mokslą, skatinti dalyvavimą, nes tai bus naudinga mums visiems europiečiams. Bet kaip tą būtų galima padaryti? Žinoma, turime kalbėti ir apie tinkamą valdyseną. Tai yra labai aktuolus klausimas. Taip pat ir žmogiškų išteklių klausimas yra aktuolus. Čia aš nekalbu vien tik tai apie Marie Curie programą aišku, visi pritarėme, kad ji buvo labai naudinga, tačiau kalbu ir apie tai, ką mes galėtumėme nuveikti, kad paragintumėme jaunus žmonės imtis mokslo ir daryti karjerą mokslo srityje, ypatingai moteris, kaip būtų galima pagerinti mokslininkų darbo sąlygas, kad e, skatintume mokslininkų judumą. Na ir bendrai, kokių priemonių galėtumėme imtis tam, kad pasiektumėme pagrindinio tikslo - sukurti vieningą mokslinių tyrimų rinką Europoje. Tai yra labai svarbus dalykas. Ir Europos komisija teigia, kad jeigu norime pasiekti 3 procentų nuo BVP tikslą iki 20 metų, reiks 9 milijonų naujų mokslininkų. Aišku, turime kalbėti ir apie tai, kiek reikšminga čia būtų ir mokslinio tyrimų infrastruktūra siekiant to tikslo tai aišku bus labai svarbus žingsnis į priekį. Taigi, bendrai pristačiau, apie ką šiandien kalbėsime. Tai yra, visa tai yra labai svarbu, jeigu mes norime pagerinti mokslinio tyrimų ir plėtros sistemą Europoje. Tai yra svarbus ramstis ir esant dabartinėms dabartiniams sąlygoms, esant ekonominiai kriziai, turime, jeigu norime padėti Europai aukti tvariai, turime kur, kurti aukštos kokybės darbo vietas, ir padėti Europai konkurencijos sąlygomis. Nėra lengva to pasiekti, tačiau aš esu įsitikin, įsitikinusi, kad išklausę ekspertų šyrit e, mums e, gims ne, nemažai gerų minčių, kaip galėtumėme pasiekti to tikslo. Ir suteiksiu žodį, žodį dabar ekspertams, ponė pirmininkė. Dėkoju, dėkoju už įžanginį žodį ir aš manau, kad dabar galime pereiti prie darbos verkės profesorius Jose Mariano Gago, buvęs mokslo, technologijų ir aukšto mokslo ministras iš Portugalijos. Prašau, ponė žodis jums. Pone pirmininkė, aš kalbėsiu angliškai, bet pradžioje dar gal tarsiu keli žodžius portugališkai. Taigi, ponė pirmininkė, labas rytas visiems. Dėkoju, kad pakvietėte mane. Norėčiau padėkoti pranešėjams ir komitetui už tai, kad e, man suteikė galimybę dalyvauti šiuose išsamiuose diskusijose šiandieną. Ypatingai norėčiau pažymėti darbą tų žmonių, kurie rengė šią programą. Aš iš principo dalyvavau rengiant visas mokslinio tyrimų ir plėtos programas nuo pat pradžių. Ir Turiu galimybę pasakyti, kad tai yra vienas geresnių pirminių pasiūlymų, kuriuos bet kada yra pateikusi komisija mano vertinimu. Ir aš ypatingai norėčiau pažymėti, pagerbti Europos komisiją, padėkoti jos personalui už jų atliktą milžinišką darbą rengiant šį pasiūlymą. Na ir dabar jau pereisiu prie anglų kalbos, jeigu neprieštaraujate, nes ir mano skaidės yra parengtos angliškai ir aš suprantu, kad optika yra disciplina, kurią reikia raginti. Taigi norėčiau, kad jūs ir pamatytumėte ir tada geriau suprasite, apie ką eina kalba. Suprantu, kad e, visi dalyviai turi mano skaidrių kopijas e, raštu. Taigi aš tik trumpai jas pristatysiu. Pagrindinė mano mintis yra štai kokia. Pradžia yra labai gera. Reikia peržiūrėti taisyklės ir reikia radikaliai šį beitą patobulinti. Per pirmąjį svarstymą šios pasiūlytos pagrindų programos E, reikia išvelgti įvairias galimybės, kurios galėtų tapti varomąją jėgą, kuriant naują mokslo tyrimų ir technologijų politiką per ateinantį laikotarpį. Taigi šioje programoje būtent ir sprendžiami tokie klausimai. Aš suprantu, kad jums tikrai nėra lengva skaityti mano skaidrę, tačiau aš buvau informuotas, kad bus išdalintos mano pasisakymo kopijo, e, kopijos. Taigi, pirmiausia, kokia yra situacija, koks yra kontekstas. Kalba eina apie laikotarpį iki 20 metų. Aišku, daug kas keisis gan smarkiai per ateinančius mėnesius. Pavyzdžiui, per praeitą dešimtmetį aukštojo mokslo studentų skaičius pasaulyje išaugo iki 50, 50 milijonų išaugo. Dar papildomai 50 milijonų šalia 100 milijonų, kuriuos turėjome prieš dešimtmetį atsirado studentų. Dabar mokslininkų situacija yra panaši. Investuojant į mokslinius tyrimus pasaulyje vėlgi situacija irgi yra panaši. Taigi jeigu nuo 2002 iki 2007 metų, dabar būtent pasaulyno mastu yra surinkti tie statistiniai duomenys, mokslininkų skaičius išaugo 25 procentais pasaulyje nuo 6 iki nuo 5,7 milijonų iki 7 milijonų išaugo mokslininkų skaičius. Jeigu pažvelgtumėme į mokslinės publikacijas, kiek irgi jų išaugo tarptautiniu mastu nuo vieno milijono iki pusantro milijono. Maždaug tokie skaičiai. Taigi mano išvados yra štai kokios. Tikrai jokio pavojaus nėra. Žinių pasaulis keičiasi labai greitai, geresnė, į geresnę pusę. Nes vis daugiau žmonių užsima moksliniais tyrimais, vis daugiau investicijų, valstybinių, privačių investicijų mokslinius tyrimus ir per kitą dešimtmetį galime tikėtis labai didelio naujų žinių, naujų žinių pritaikymo išaugimo. Taigi, būtent atsižvelgdami tokį scenarijų, mes dabar ir bandome Europoje e, įvertinti, ką būtų galima padaryti. Taigi, mano pirmoji mintis yra štai, kokia moksliniai tyrimai yra varomoji jėga, kalbant apie visas ES vertybės, ekonomiką ir politinį, politinę sąrangą, į kurią irgi reikia, aišku, atsižvelgti. Žinoma, reikia um, greitai reaguoti į žinių gamybos pokyčius pasaulyje, taip pat e, kovoti su tam tikrais iššūkiais, kovoti su pramoninė konkurencija, taip pat siekti pritraukti talentą į mokslą ir tyrimus, vidinį talentą ar išorinį talentą. Taip pat privalome susido, susidoroti su sudėtingais, susitinkomis krizės sąlygomis eurozonoje ir biudžeto apkarpimais. Na ir iš principo tai yra ta problema, kuri mano manimu turėtų būti deramai išanalizuota šiame pasiūlyme. Horizontas 2020 programoje kyla, aišku, bendradarbiajimo klausimas, nes panašu, kad pagrindų programuose buvo neįtraukti atitinkami uždaviniai. Aišku, ekonominiai, ekonominiai sunkumai irgi mano manimo programoje, siūlomojo programoje nėra įvertinti tinkamai, nėra aiškių prioritetų tam, kad reikia plėsti sąlygas moksliniai plėtrai. Tai yra vienintelė galimybė kovoti su krize. Būtent ta politinė socialinė sąranga turi būti palanki moksliniams tyrimams tam, kad žmonės galėtų politikos formuotojams pasakyti taip, gerai skirti prioritetą, teikti prioritetą moksliniams tyrimams. Mokslinių tyrimų tyrimuose nėra pripažįstamas europinis socialinis modelis kaip puikiai galimybė, nors yra tam tikrų pokyčių tą linkme. Pabandysiu labai praktiškai pristatyti situaciją. Jeigu galėčiau pasiūlyti praktinių dalykų, kaip būtų galima patoblinti Horizontas 2020 programą, būtent aš manau, to mes čia šiandien ir susirinkome, tai aš galėčiau keletą pavyzdžių pateikti. Tai nėra sisteminis požiūris, tai yra tik tai keletas mano pateikiamų pavyzdžių. Ir aš juos trumpai pakomentuosiu o po to detaliau aptarsiu kai kurius e, pavyzdžius. Socialiniai mokslai, humanitariniai mokslai. Jų reikšmė mažėja, jų reikšmė sumažėjo pagrindų programoje ir aš manau, kad bendrai Europoje yra sutariama ir visi politikos formuotojai pritarė tam, kad situacija turi keistis. Žinau, kad Yra tokių, kurie teigia, kad humanitarinių, socialinių mokslų yra visur. Tačiau nors tų mok, tos, tos mokslo šakos egzistuoja visur, tačiau jų vaidmuo tikrai nėra pakankamai atskleidžiamas, nes tai yra labai svarbus mokslas, ypatingai per būsimą dešimtmetį, nes keičiasi struktūros, visuomenės struktūros, vertybės Ir dėl to reikia įvertinti tos pokyčius. Kitas dalykas - mokslas ir visuomenė. Vėlgi, jų vaidmo sumenkinamas. O tai yra labai svarbu stiprinant socialinę, ekonominę sąrangą mokslinio tyrimų plėtros rytyje. Turime imtis pastangų, gal gan kuklių pastangų ir aš suprantu, kad Europoje tų kuklių pastangų buvo imtasi, buvo pritraukta naujo, naujų talentų, populia, populiarinamas buvo mokslas visuomenėje. Uh, buvo skatinamos diskusijos mokslas visuomenė. Dabar perėsiu prie mokslinių tyrimų. Jau seniai keliamas klausimas, kuris nebuvo išspręstas, tai yra pažangių mokslinių tyrimų klausimas visose valstybėse narėse. Mokslinių tyrimų taryba labai svarbus buvo postumis e, mokslinio tyrimų programuose, kai tik tai buvo uh, septintoje mokslinio tyrimų programoje numatytas tarybos įsteigimas. Kaip skatinti pažangų mokslą visose valstybėse narėse? Ypatingai mažosiose valstybėse narėse, regionuose, kurie vis dar plečiasi, Ir aš manau, kad tokios savokos kaip mokslinio tyrimų tarybos priz, prizai, apdovanojimai už pažangų į mokslą visose valstybės narėse, tos savokos turi būti plėtojamos, tos idėjos turi būti propaguojamos ir čia biudžeto parama būtų minimali, bet poveikis būtų milžiniškas visose valstybėse narėse. Aišku, yra ir nemažai kitų pasiūlymų. Kitas dalykas moks, mokslinis bendradarbiavimas per sienas. Programoje apie tai nėra kalbama. Yra kalbama apie pavienius e, stipendijas, pavienės tokias stipendijas. Taigi dabar kyla problema, nes pagrindų programoje nėra numatyta priemonių, kaip būtų galima užtikrinti mokslo bendradarbiavimą per sienas. Bazinius, mok, bazinius mokslinius tyrimus. Ba, čia bendradarbiavimo aspekto nėra. bendradarbiavimas mokslo srityje yra labai svarbi idėja. Ji buvo propaguojama ir atitinkama programa buvo labai čia aktuali, kalbant apie informacinės technologijas, komunikacijas, tačiau reikia tą bendradarbiavimą išplėsti ir tą galima padaryti štai kaip. Arba tą sienų mokslinių tyrimų ir technologijų plėtrą per sienas, tą savoką reikia kažkaip plėtoti, skatinti pažangų į mokslą ir bendradarbiavimą. Atsiprašau, kad taip skubu kalbėdamas, bet e, tikrai neturime daug laiko. Kitas klausimas e, - bendradarbiavimas mokslo srityje. Tai yra puikia galimybė pažangiam mokymui universitetuose, tarp studentų ar tarp akademikų. Ir Marie Curie e, stipendijos yra, aišku, svarbi programa, tačiau panašu, kad ta programa šiek tiek e, tapo regioninio pobūdžio ir nėra visapusiškai atsižvelgiama į tai, kad daug kas pasikeitė modernizuojant universitetus, jiems tarpusavėje bendradarbiaujant Europoje arba už jos ribų. Kita vertus, didelė pagrindų programos dalis sukuria palankes sąlygas pažangiam geriausių studentų mokymui. Tai būtų puikia galimybė pritraukti studentus iš šalių ir organizacijų, kurios nėra įsitraukusios į daugelį mokslinių tyrimų sričių, pramu, turiuomenį pramonės rytis. Taigi, mokslinių tyrimų bendradarbiavimas ir finansavimas tokiam bendradarbiavimui yra puikia galimybė užtikrinti pažangus, pažangės studijas doktorantams ir, kit, ir kito lygmens specialistams. Tai iš tiesų būtų puikia galimybė, kurią reikia pasinaudoti. Dabar trumpai dar kelias mintis išsakysiu. E, pirma mintis teorinio pobūdžio, bet esu Manau, kad e, kalbėdamas diskusijų pradžioje privalau paminėti tą dalyką. Mano manimu, Europos mokslinio tyrimo erdvė yra ta savoka, kurią reikia geriau, geriau mums suvokti. Tai yra sena savoka, kuri prarado vertę, reikia tą savoką peržiūrėti, pakoreguoti. Europos mokslinio tyrimų erdvė nėra vidaus rinkos išraiška mokslinio tyrimų srityje. Uh, tai yra visiškai bevertė savoka, kadangi mokslinio tyrimų idėjų mobilumas ir bendradarbiavimas mokslinio tyrimų srityje leido pačiai, sukūrė sąlygas pačiai rinkai susikurti. Na ir Europos mokslinio tyrimų erdvės savoka sum, buvo sumenkinta ir dabar tiesiog yra kalbama apie absurdiškus dalykus, tokius, kad reikia pasiekti mokslinių tyrimų erdvę. To pasiekti negalime, nes ta mokslinių tyrimų erdvė juk yra sistema visų organizacijų ir visų partnerių sistema. Taigi čia kyla štai koks klausimas. Reikia keisti tą statiškas erdvės savoką ir ją vadinti veiksmu. Ambicija yra daug žodžių, siekių, yra daug e, žodžių kurie prasideda raide A ir tikrai būtų galima surasti kur kas e, geresnį žodį. Tai jau dabar perėsiu prie išvadų. Kitas pavyzdys e, - kamienės lastelės. Žinau, kad tai tapo tas rytimi, kuri yra labai susijusių su mokslu, nes iškart jaučiamas sieros kvapas iš e, pragaro. Bet man šiek tiek, kaip mokslininkui, yra keista, dabar žvelgiant į 16 straipsnį, ir tai yra 16 straipsnio kopija, e, raudonai pažymėta ta vieta, ten kalbama apie tai, kad e, ypatingas dėmesys turi būti skiriamas kamienėms lastelėms embrioninėms lasdelėms, kurios yra reikalingos mokslui visuomenės sveikatos tikslais. Jeigu jos yra reikalingos, reikia atlikti mokslinius tyrimus arba Europoje, arba kažkur kitur. Ar Europos Sąjungoje, ar Junktinėje karalystėje vien tik tai. Ir tai yra pasirinkimas, kurį turi padaryti politikos formuotojai. Kita galimybė. Čia vėlgi yra dvi galimybės, kurios, kuriomis nebuvo pasinaudota uh, Pirmiausia yra kosmosas. Pirmininkė, aš dar vieną minutę, jeigu galima, jeigu man suteiksite. Žinau, kad vienas iš mūsų narių užstrigo Saudo Arabijoje, tai reiškia, kad mums dar papildomai po tris minutės galite suteikti pasisakymams. Vienas rytis yra kosmosas. Kosmosas yra labai svarbu, kalbant apie ekonominį atsigavimą visame pasaulyje ir ypatingai Europoje. Mano vertinimu, horizonte 2020 nėra sprendžiamas esminis klausimas, kaip būtų galima pasidalinti vaidmenimis ir koordinuoti darbą su kosmoso agentūra. Kitas dalykas - visuomenės sveikata. Biomedicinos bendruomenė sukūrė tarybą moksliniams tyrimams sveikatos rytyje ir aš norėčiau paremti šią mintį. Negalime biomedicinių tyrimų atlikti tik tai teikiant stipendijas arba finansuojant pavienius e, projektus. Reikia ilgalaikių projektų, ilgalaikių programų. Tai yra svarbiausias dalykas mokslinių tyrimų srityje, ne tik kalbant apie visuomenės veikatą, bet kalbant ir apie Europos ekonomiką. Taigi, čia puikia politinė galimybė slypi. Na ir paskutinė mano mintis. Tai yra taika. Baigsiu taiko savoką, ponė pirmininkė. Tai yra vienas, vienintelė, viet, vienintelės rytis, kur ir Palestinos, Egipto mokslininkai gali dirbti kartu. Daug Europos šalių padeda mokslininkams, bet to ES dėje nedaro ir aš norėčiau, kad Horizontas 2020 programa imtųs ir šio tikslo. Ačiū pirmininkė už tai, kad maloniai leidote man pasisakyti. Ringrazio il professor Gago per il suo intervento. Dėkoju profesoriu Gago. Bet aš norėčiau nuo pat pradžių paklausti. Ir tiksliau paprašyti, kai jau baigėsi laikas, tai jau stenkitės apibendryti, nes tiesa, net, netiesa, kad vienu kalbėtoju mažiau, jį pakeitė kitas žmogus. Kalbėtojų skaičius išlieka toks pat, koks buvo. Todėl turim laikytis programos. E, aš nesistengiu būti pikta, aš noriu tiesiog geriau sustruktūrinti diskusiją. Dar kartą labai ačiū profesoriui Gago, o dabar žodis e, kurdui Deketelėre, kuris yra Europos mokslinio tyrių universitetų lygos generalinis sekretorius. Čerli. Ačiū ponė pirmininkė, ponios ir ponai, labas rytas. Visų pirma, dėkoju Europos parlamentui ir jūsų komitetui už tai, kad pakvietėte Europos mokslinio tyrimų universitetų lygą LERU pakomentuoti e, Horizonto 2020 pasiūlymus jūsų komitete. Aš įsivaizduoju, kad e, ITRE komiteto nariai jau žino, kas yra LERU. Tai yra e, devinių valstybių mokslinio tyrimų universitetus vienijanti organizacija ir mes stengiamės apginti ir propaguoti universitetų interesus Europoje. Aš laikysiuosi man skirto laiko apribojimų, dešimt iš viso aspektų, momentų norėčiau paminėti, neparengiau e, PowerPoint pranešimo, aš žinau, kad jūs atidžiau klausot, kai nėra e, skaidrių, tada jūs tiesiog klausotės. Per man skirtas 15 minučių norėčiau peržvelgti e, komisijos pateiktuosius pasiūlymus Ir aš jau savo komentaruose nurodžiau um, darbinius dokumentus, kuriuos e, parlamento nariai per pastarąsią savaitęs jau rengė. Turiu galvoje darbinį dokumentą dėl Horizonto 2020 įsigimo pranešėjo Madurel, o kitas dokumentas yra e, pranešėjo Erle e, dokumentas dėl mūsų veiklos platinimo mūsų rezultatų platinimo. Aš savo pranešimą padalinsiu į dvi pagrindinės dalis. Visų pirma, aš norėčiau nurodyti gerbiamiems parlamento nariams penkis e, punktus, e, dėl kurių jų komisijos pasiūlymas neturėtų būti prašomas pakeisti. E, O antroje dalyje aš paminėsiu penkis punktus, kuriais aš norėčiau, kad jūs labiau pasidomėtumėt ir galbūt galėtumėt parengti geresnę formuluotę, labiau niuansuotą formuluotę, negu kad turime dabar. Pradėsiu nuo penkių punktų, kurių aš norėčiau, kad jūs neliestumėt, kad jie nebūtų keičiami. Visų pirma, džiaugiuosi, kad e, mokslo e, tobulumas yra įvardinamas kaip horizonto 2020 pagrindi, finansavimo pagrindinis kriterijus. Mes norėtume, kad nuo šio principo nebūtų nukrypta. Ir aš grįžtu e, prie pranešėjo Madurel e, pirminių minčių, kai jis e, kalbėdamas paminėjo, kad visos ES valstybės narės nedirba vienodai dalyvaudamas mokslinių pagrindų septintojoje programoje ir Lerų suteikia galimybės bendradarbiauti ir, kaip sakoma, geriau susijęti skirtingų valstybių veiksmus siūlomus Europos komisijos dokumentuose dėl mokslinių tyrimų, dėl struktūrinės ir regioninės politikos. Mes turime padėti valstybės, kurios šiek tiek atsilieka ir e, turime leisti joms sukurti mokslinio tyrimų potencialą. O finansavimas turėtų būti organizuojamas per struktūrinius fondus ar kitus šaltinius, ne per horizontą 2020. Antras klausimas, kuris mus labai džiugina ir e, norėtume jo nekeisti, yra šimtaprocentinis tiesioginių išlaidų e, kompensavimas ir 20 procentų netiesioginių kaštų kompensavimas. Mes e, žinome, kad yra tokių modelių platinamų, kurie universitetams gal atneštų šiek tiek daugiau pinigų. Tačiau norėtume, kad būtų išlaikytas 100 procentų ir 20 procentų metodas, nes taip visas ES mokslinio tyrimų projektų valdymas būtų paprastesnis. Jis kur kas labiau atitiktų nacionalinio finansavimo taisyklės ir leistų universitetams pritraukti e, personalą kuris dirbtų tik Horizonto 2020 projektų rėmose. Aš norėčiau vis tik tai e, atkreipti jūsų dėmesį, kad 120 procentų taisyklė yra absoliutus minimumas. Viskas, kas yra žemiau negu 120, e, sukels grėsmę mokslinio tyrimų universitetų dalyvavimui e, Horizonto 2020 programoje, nes mums mokslinio tyrimų testinumas yra esmė. Todėl mes nebegalime toliau finansuoti tokių mokslinių tyrimų, kurie nesukuria universitetų veiklos testinumo. E, žinoma, mes neprieštarausime, jeigu netiesioginių kaštų finansavimas bus padidintas, tačiau reikia suprasti visiems, kad 20 procentų yra absoliutus netiesioginių išmokų kompensavimo minimumas. Be to, aš e, norėčiau pritarti tam faktui, kad PVM irgi E, bus kompensuojamas galbūt ateityje. Daugelį Europos universitetų tai buvo rimta problema, tas faktas, kad PVM buvo nekompensuojamas. Todėl e, pasiūlyme yra pateiktų labai gerai minčių, kad būtų finansuojamas ir PVM. Ir galiausiai aš norėčiau e, užtikrinti ar užsitikrinti, kad ateityje nebeliks painiavos ir neaiškumo dėl projektų, kurie yra finansuojami tik 70 procentų. Tai yra vadinamieji rinkos projektai. Todėl mes kreipiamės ir, ir į parlamentą, kad jis padėtų mums uh, parengti aiškę apibrėžtį, uh, kas yra inovacija ir kokie projektai inovacijų srityje gali būti finansuojami tik 75 procentais. Trečias dalykas tame e, gerų dalykų sąraše yra e, reikalai susiję su mokslinio tyrimų infrastruktūra. Mes džiaugiamės, kad ES mokslinio tyrimų infrastruktūra yra tobulinama, kad būtų išlaikytas ES konkurencingumas. Tai yra savaime suprantama, tačiau mes čia stengiamės būti šiek tiek e, atsargesni ir racionalesni. Turime stengtis, kad ES infrastruktūros išlaidos nedominuotų ES mokslinio tyrimų biudžete tai neturi būti per didelės išlaidos. Todėl e, turėtų būti išlaikyta tam tikra kontrolė. Ir nuo pat pradžių reikia pabrėžti, kad mokslinio tyrimų infrastruktūra iš dalies gali būti tik tai laikina. E, turime suvokti, kad ta infrastruktūra nėra kuriama amžiams. Ketvirtas dalykas tame palankių dalykų sąraše yra Europos mokslinio tyrimų tarybos biudžeto patikrinimas E, ši e, aš galiu pasakyti, kad Leru visuomet tokią tarybą e, rėmė. Mūsų veikloje dalyvauja 21 universitetas, jie visi uh, E, gauna stipendijas iš Europos mokslinio tyrimų tarybos, todėl mums ši institucija yra nepaprastai svarbi gyvenant ES mokslinio tyrimų politiką. Tačiau bendrai mes šiek tiek atsargiai žiūrime į tą entuzijazmą dėl ERC, Europos mokslinio tyrimų tarybos biudžeto. Mes suprantame, kad biudžetas turės būti didesnis, nes dabar jeigu pažvelgtumėte skaičius, pamatytumėt, kad biudžetas mažėja. Uh, kai e, baigsis e, septintoji mokslinio tyrimų programa 2013 metais ir prasidės Horizonto 2020 programa, tai biudžetas e, sumažės. 2014 metais beliks iš kable, tik, tik 1,6 milijardai, o dabar yra 1,8 milijardai. Taigi tai nėra geras dalykas. Kitas dalykas, mes žinome, kokiu mastu sėkmingai yra įgyvendinamas stipendijos, panaudojamos stipendijos tik 75 procentais. Todėl jeigu nesumažėtų biudžetas, tai turbūt galėtų būti tos stipendijos veiksmingiau panaudojamos. Triugalo stipendijas gautas pagal paraiškas teikiamas ERC. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį visą eilę priemonių, kurios užtikrina supaprastinimą. Jų reikėtų nekeisti. Mes labai džiaugiamės e, tuo, kas yra parašyta e, supaprastinimo e, nuostatose. E, sakoma, kad e, turi būti e, sustandartinamos bendrosios taisyklės visiems programų dalyviams. Daugiau e, nebereikėtų reikalauti, kad būtų gyvenami tam tikri tvarkarašiai. E, taisyklės e, turi būti aiškesnės, e, mažiau laiko turėtų būti suteikiama stipendijų išdavimo procedūrams ir vis daugiau turėtų būti elektroninės priemonės ES mokslinių projektų valdymui. Ir aš norėčiau atkreipti dėmesį į pranešėjus e, Madurel ir pona Erle kuris labai teisingai pažymėjo, kad turi būti pasiekta gera pusiausvyrą tarp supaprastinimo, lankstumo, patikimumo ir atskaitingumo. Tai yra labai svarbus dalykai. Ir perinu prie antrojo dabar penkių punktų sąrašo. Punktų, kuriuose mes norėtume būtų persvarsytos formuluotės arba bent jau randamos geresnės negu kad dabar parašyta. Pirmiausia, biudžetas skiriamas e, veiksmams pagal Marie Curie fondą. E, Ir tai yra susiję taip pat su biudžetu, kompetencijai, mokymui ir karjeros raidai. Mes šiek tiek nusivylėme tuo, koks biudžetas yra duojamas e, Marie Curie veiksmams. Pažvelgite į skaičius ir pamatysite, kad 2013 e, metais buvęs 1 milijardas sumažėja iki 0,7 milijardų 2014 metais ir 2013 metų lygis be bus pasiektas tik 2019, žinant, kokius skaičius turime dabar. Mus tikrai nustebino toks biudžeto sumažinimas, nes, kaip žinote, Marie Curie sistema yra viena iš veiksmingiausių programų, bent jau iki šiol, ji pagerino mokslininkų kvalifikaciją ir patirtį jiems leido sukaupti. Ir aš manau, kad šioje srityje reikėtų pagalvoti šitą pakeisti. Taip pat čia tekste matome, kad reikėtų uh, aiškių nuorodų, aiškių sąsajų su tuo, e, su tais dokumentais, kurie yra susijęs su įgyvendinimu. Ir e, mes tikimės, kad e, komisija pakeis savo nuomonę dėl mokslinių tyrimų erdvės Europoje. Anksčiau Europos komisija yra kalbėjusi apie hartiją, apie e, tam tikrą logo mokslinių resursų strategijoms Europos Sąjungoje ir Europos komisija sukūrė tam tikrus lyčių lygybės principus. Visos tos iniciatyvos yra labai geros. Ir aš manau, kad čia galėtume mes e, tam tikrą sąsąją padaryti, kad mes užtikrintume, jog ir be Marie Curie programos yra pakankamai dėmesio skiriama kvalifikacijai, mokymui ir karjeros raidai. Kitas dalykas, į kurį norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, yra tai, kad mums reikėtų daugiau uh, garantijų, kad bus e, suteikiamas prioritetas e, mokslinio tyrimų iniciatyvams kilančioms iš apačios į viršų. Ir tai turėtų sulaukti ypatingo dėmesio antrajame ir trečiame prioritete. Reikia suprasti, kad moksliniai tyrimai negali būti primetami iš viršaus į apačią. Fundamentalieji tyrimai turėtų būti vykdomi galvojant apie principą iš apačios į viršų ir tai turėtų atsispindėti skirtingose programos dalyse. Mes džiaugiamės ir ankstesnis kalbė, kalbėtojas apie tai kalbėjo, kad yra e, plečiama uh, e, FET schema. Ir mes suprantame, kad apie tai turėtų būti kalbama ne tik pirmame prioritete, bet ir kitose prioritetuose. Todėl reikėtų skirti pakankamai biudžeto įvairiausioms programoms. Negalime apsiriboti tik pirmuoju prioritetu. E, todėl e, tas FET biudžetas bus išlaikytas tokio kuklaus lygmens, koks yra numatytas dabar. Trečias dalykas, nu, į kurį aš norėčiau, kad jūs atkreiptumėte dėmesį tolesnėse svarstymuose, prieš mane kalbėjęs kolega jau sakė ir pranešėjai apie tai yra kalbėję, e, reikia daugiau garantijų moksliniams tyrimams socialiniuose moksluose ir humanitariniuose moksluose. Europos komisija yra labai aiškiai pasakusi, kad remia socialinius ir humanitarinius mokslus ir mokslinius tyrimus šioje srityje pagal Horizonto 2020 programą. Manau, kad neiškils problemų įvardinti šią intenciją aiškiau tekste. Kitas dalykas, mes turėtume mobilizuoti savo pačių uh, universitetus, kad uh, nereiktų apsiriboti tik skundimosi apie socialinius mokslus ir humanitarinius mokslus. Šios, šie mokslai turėtų atsiverti kitoms disciplinoms - inžinerijai, medicinai ir reikėtų galvoti apie daugia disciplinarinį darbą. Ir tikiuosi, kad Europos komisija kartu su parlamentu ir taryba e, tai pabrėž pakankamai. Ketvirtas dalykas e, dalykų, į kuriuos jūs turėtumėte atidžiau pažvelgti. E, kaštų kompensavimas atsižvelgiant į visapusišką ekonominę e, kainą. Norėčiau atkreipti dėmesį, kad Lerų universitetai šiuo klausimu dirba jau ilgą laiką. Mes e, šiek tiek nusivylėme, kad e, visapusiškas kaštų kompensavimas nebėra numatytas programuose. Kiek žinau, biudžeto generaliniam direktoratui čia iškilo šiokių tokių sunkumų. Reikia supaprastinimo ir reikėtų elgtis atsargiau. Tiesiog atsisakyti tokio finansavimo nereiškia, kad bus. Nereiškia, kad tai bus naudinga. Universitetai turi rasti e, gerų vidaus valdymo priemonių. Mes turime suprasti, kad visa universiteto veikla kainuoja ir nors tai nėra įtraukta į kompensavimo planus, tai bent jau reikėtų kompensuoti uh, E, ieškoti galimybių e, finansuoti universitetų vidaus valdymo išlaidas. Ir paskutinis dalykas, į kurį norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, visa eilė straipsnių, kuriuose yra kalbama apie intelektinę nusavybę ir intelektinės nusavybės teisės. Šiuose straipsniuose mums šiek tiek neramu dėl to, kad sukuriama, e, sukuriamas disbalansas tarp universitetų ir pramonės Jeigu pažvelgtumėt e, į tai, kaip apibrėžiamos sąžiningos ir e, teisingos sąlygos, tai pamatytumėt, kad nuolat yra e, pabrėžiamas rezultatų komercializavimas. Pagalvokime apie rezultatų panaudojimo teisės. Ir tada aiškiau suvoksite, kokia yra pozicija universitetų ir kokia yra pozicija pramonės. Aš norėčiau, kad būtų rastas uh, toks labiau niuansuotas šių straipsnių e, formulavimas ir kad būtų garantuojama, jog ir universitetai, ir pramonė yra lygiaverčiai partneriai, e, kuriant bendradarbiavimo e, tinklus. Taigi, ponė pirmininkė, aš tiek norėjau dešimt punktų išsakyti, penkis gerus, penkis blogus, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį. Ačiū. Allora ringraziamo il professor De Kettelere e diamo la parola Dėkuoju Jums, profesoriau, už pranešimą. Dabar vietoj profesoriaus Emilio Lora Tamajo, Jorge Velesko, Ispanijos nacionalinės mokslinių tyrimų tarybos prezidentas e, paskaitys pranešimą. Labas rytas visiems, dėkoju ponė pirmininkė. Aš norėčiau paprašy, atsiprašyti profesoriaus Emilio Lora Tamajo e, vardu, kadangi jis negalėjo atvykti kaip profesorius e, Jose Mariano Gago e, minėjo Jis negalėjo atvykti iš Saudo, e, Saudo Arabijos dėl smėlio audros. Kartu su e, Jose Mariano Gago mes keletą metų anksčiau dirbome. O dabar e, esame svečiuose pas jūs gerbėmiai Europos parlamento nariai. ir galiu Jūs patikinti, kad profesorius Žoze Marijano Gago tikrai netėmė iš manęs kalbėjimo laiko. Dėkuoju įtre komitetui už galimybę apsilankyti čia ir pasidalinti savo idėjomis dėl Horizontas 2020. Kaip mes galėtume dirbti e, siekiant pažangiausio mokslo? Norėčiau trumpai pristatyti savo mintis ir aš perskaitysiu tekstą, kurį parašė ponas e, profesorius Emilio Loratamajo. Moksliniai tyrimai Ispanijoje ir Europoje. Tai e, pradedant nuo bazinių mokslinių tyrimų iki žinių perdavimo. 15 tūkstančių e, žmonių dirba šimte mokslinių tyrimų institucijų visoje Ispanijoje. 6 procentai darbuotojų dirba e, mokslinių tyrimų srityje, e, tačiau jie sukaria 20 procentų mokslinių tyrimų rezultatų ir patentų Ispanijoje. Yra daugybė mokslinių specializuotų bibliotekų ir mes glaudžiai bendradarbiaujame su e, Ispanijos universitetais ir kitomis institucijomis ir ne tik Ispanijoje, bet ir kitose valstybėse yra aštuonios techninės e, e, sritis ir daugelįje projektų mes dirbame tarp sektorių. Mes dalyvavome e, Europos projektuose pagal šeštąją pagrindų e, programą. Duomenys e, susijęs su dalyvavimu septintojoje mokslinių tyrimų programoje. Tai mes dalyvavome keturiuose projektuose Ir mes e, žvelgiame labai optimistiškai į šias programas. Mes tikimės geriausių rezultatų ir bendradarbiaujame su įvairiausiomis institucijomis, veikdami integruotai įvairiose srityse, naudojamės įvairiausiomis bendradarbiavimo priemonėmis e, Europoje. Na, o kalbant apie pagrindų programas ir jų paprastinimą, tai bendradarbiaujame su įvairiausiomis tarptautinių e, institucijų, E, grupėmis. Ir ateityje taip pat norėtume dalyvauti aktyviai moksliniuose tyrimuose Europoje. E, siekiant 2020 m. strategijos tikslų, vienas iš dėlionių e, detalių ir yra horizontas 2020 Tai labai didelė pažanga, kalbant apie žinių sukūriamų žinių perdavimą plačiai visuomeniai. Mes susitelkėme į inovacijas. Ir tai reiškia labai didelį e, šuolį, e, kokybinį šuolį lyginant su ankstesnėmis e, mokslinių tyrimų pagrindų programomis. nes bazinių mokslinių tyrimų kokybė yra labai svarbus aspektas ir mes ir toliau galime e, tą kokybę kelti, palengvindami mokslininkams galimybės dalyvauti įvairios, įvairiose mokslinių tyrimų programuose. Ir mes čia turėtume pasvarstyti, kaip pasiektume optimalių rezultatų ir kad, kaip pasirinkti tinkamiausius prioritetus. Komisija e, yra pateikę įvairiausių pasiūlymų dėl horizontas 2020 ir mes e, tam pritarėme. E, tačiau dėl finansavimo sistemos pagal septintąją pagrindų programą, tai čia dar reikėtų siekti su paprastinimu nes daugelis institucijų, kurios e, konsolidavo savo veiklą, susiduria su e, nemažai problemų ir ateityje e, atrodo finansavimas mažės, todėl būtina būtina siekti supaprastinimo. Aš esu įsitikinęs, kad kitų diskusijų dalyviai taip pat e, įsilies į šią diskusiją ir e, kalbės šiuo klausimu. Mes siekiame mokslo, pažangiausio mokslo e, ir kalbame apie keturias veiklos sritis, kurios vienas, viena kitą papildo. Ir tam būtina, kad Europos mokslinių tyrybų, tyrimų taryba a, suformuluotų konkrečiau tas keturias prioritetinės sritis ir taip pat Marie, Marie Curie a, e, a, e, programą. Mes turime stiprinti toliau šias programas ir siekti, kad jauni mokslininkai galėtų įgyvendinti savo svajones ir vykdyti savo tyrimus aukščiausiame lygmenyje. E, mes neretai pamirštame e, jau seniai dirbančius mo e, mokslininkus. Taigi pažangiausi moksliniai tyrimai tai tokie moksliniai tyrimai, kurie susilaukia aukščiausio įvertinimo, net Nobelio premijų. Ir mes turime e, siekti, kad pažangiausi mokslininkai Europoje dirbtų nepriklausomai. E, konkurencingumas iššaukia pragmatizmą ir mes turime saugoti tą smalsumą. Čia kalbame apie 15 milijardų, tačiau mūsų akimis tai yra labai mažai. 6 milijardai Marie Curie programai. E, tai yra programa atvėrusi mokslo duris tūkstančiams jaunuolių E, tūkstančiams jaunų mokslininkų, kurie pradėjo savo e, mokslinę karjerą. Tai yra labai svarbi programa, kuri tiesia kelią jauniems mokslininkams. ir labai svarbu aktyviai dalyvauti e, projektuose finansuojamuose Europos mokslinių tyrimų e, tarybos. Galbūt e, reikia sukurti vieną biurą, vieną instituciją, kuri būtų kaip galima efektyvesnė. E, kalbant apie Marie Curie finansavimą, tai e, šis finansavimas šiek tiek padidėjo lyginant su septintąją mokslinių tyrimų pagrindų programa. Ir jeigu mes nesu sustiguosime įvairių programų, sukursime tam tikrą butelio kaklelį, per kurį negalėsime panaudoti viso potencialo. Todėl turime sukurti galimybės siekti patrauklios karjeros su geru atlyginimu. Apgailestaujame, kad nėra E, tokių intensyvių draugijų, kokios egzistavo anksčiau tarp mokslininkų. E, trys pagrindiniai mm, vardikliai tarp tų trijų pagrindinių ramščių. Tai yra informacinės technologijos, demonstruojančios puikius sąnaudų efektyvumo rezultatus. Ir čia siūloma e, modelis e, šiek tiek apsunkina e, darbą tarp disciplinų. Tai, kas finansuojama iš Europos mokslinių tyrimų e, tarybos turėtų e, būti taikoma proaktyviai ir taip pat panaudojama ateities pažangiausių technologijų projektams. Europos mokslinių tyrimų infrastruktūra turėtų skatinti naujų mokslinių tyrimų centro atsiradimą. Todėl uh, E, labai pravartu būtų pasiklausyti komisijos siūlymo e, ir integruoti nacionalinius mokslinius tyrimus. Juos reikia koordinuoti, pasitelkiant sanglaudos fondą ir pasinaudoti tą infrastruktūrą, kurią e, siūlo vadinamasis ESFRI. Aš taip pat norėčiau baigti keletą, pateikdamas keletą asmeninių minčių e, tais klausimais, e, kuriais mes šiuo metu diskutuojame. Politinė kultūrinė realybė Europoje jau šimtmečius ir net tūkstantmečius nuo antikos e, Graikijos e, laikų e, suformu, suformavo europinę kultūrą. Tai yra didžiausias mokslinis, intelektualinis atradimas. Ir mes turime tai išsaugoti ekonominės e, krizės sąlygomis. Mes turime išsaugoti e, intelektualinę sąžinę ir teisingumą. Europoje e, matome naujus kriterijus, naujus principus, kurie e, prieštarauja šio laikinio mokslo principams. Konkrečiai turiu galvoje tą faktą, kad didžiausias dėmesys skiriamas inovacijoms ir mokslinių tyrimų tiesioginiam taikymui kalbame apie socioekonominės sąlygas e, e, ir e, apie mokesčių mokėtojų pinigų panaudojimą. Todėl labai svarbu žinoti, kaip tos lėšos panaudojamas. Tačiau man neramu, kad mes čia per toli nuėjome. Mes turime siekti ir kitų tikslų. Ir aš puikiai suvokiu, kad šis mano nerimas galbūt susijęs su tuo, kad aš esu institucijos, kuri pagrindinį dėmesį teikia baziniams moksliniams tyrimams vadovas. Ir aš norėčiau pasidalinti savo mintimis ir pasiūlyti jums E, toliau glaudžiai su mumis e, bendradarbiauti, kad horizontas 2020 padėtų pasiekti ir, e, socialinės ir ekonominės pažangos. Ir padėtų sukurti socialinį ir ekonominį gerbuvi. Ačiū uždėmesi. Grazie, profesor Velasko. E Ačiū. Dėkuoju profesoriu Alasko. Dabar kviečiu profesorių daktarą Peter Grus, kuris yra iš Makso Planko draugijos. Ačiū, ponė pirmininkė, ponios ir ponai. Man labai malonu čia šiandien dalyvauti ir pasidalinti mūsų mintimis su jumis apie Horizontas 2020 programą. Jau išklausėme trijų pasisakymų ir aš labai džiaugiuosi galėdamas pasakyti, kad e, klausęs, išklausęs Kurto Deketelerę ir kitų kalbėtojų faktiškai pritariu visiems tiems tai dešimčiai išsakytų minčių. Taigi aš manau, kad e, organizatoriai tai numatė ir man jau pavedė kitą užduotį. Būtent panalizuoti tris klausimus. Kodėl mums reikia pažangių bazinių mokslinių tyrimų Europoje? Kokia yra Makso Planko draugijos, koks indėlis į pažangų į mokslą? Ir kokia yra mūsų pozicija, kalbant apie pažangų į mokslą Horizontas 2020 programoje? Tai aš gal paliesiu pagrindinius dalykus. Ką tie fundamentalieji tyrimai duoda. Ir keturiose šiose mintise tai akcentuojama, tai yra žinios, švietimas, pasaulinės problemos. Ir čia šiek tiek e, padarysiu pertrauką. Po šimtmečio 10 milijardų žmonių gyvens pasaulyje. Tiems žmonėms reiks išteklių, jiems šešis kartus daugiau reiks elektros energijos. Dauguma tų žmonių, 80 procentų jų gyvens miestuose. Dauguma tų žmonių, 42 procentai, bus vyresni nei 65 metai. Taigi visiškai teisingai jūs dabar pavedate mokslininkams užduoti išspręsti tas pasaulinės problemas ir tai yra mūsų uždavinys, mūsų darbas, kurį bandome atlikti. Norėčiau parodyti, kodėl konkrečiau kalbant, tai yra aktualu ir komercinė prasme, ypatingai sprendžiant makroekonominės problemas. Robert Solo, Nobelio premijos laureato studijos, parodė, kad naujų technologijų sritis sudaro 80 procentų BVP augimo Šveicaras ekonomistas e, Hans Gersbach atliko studiją, kur parodė, kad labiau technologiškai pažangusios šalys gali didinti bazinių mokslinių tyrimų išlaidas. Taigi, kuo technologinė prasme pažangesni, tuo daugiau skiriama baziniams tyrimams. Tai visiškai nestebina, bet dabar tą įrodė ir ekonomistas. Kitoje skaidrėje yra kreivė. Kreivės, kaip mokslinio tyrimų ir plėtros sritis yra finansuojama pasauliniu mastu, kokios yra išlaidos. Ir čia reikia pamastyti, nes viršutinėje linijoje matome, kad daugiausiai yra finansuojami moksliniai tyrimai, tai yra JAV, tačiau aiškiai matote, kad ir Kinija labai daug didina finansavimą faktiškai Kinija jau pralenkė visą Europą, kalbant apie mokslinio tyrimų finansavimą, kalbant, aišku, ir apie publikacijų kiekį. Ir čia žemiausios kreivės yra Europa, Vokietija yra viršutinė kreivė iš visų Europos valstybių. Tačiau matome, ką daro mūsų konkurentai vakaruose - Japonija, Junktinės Amerikos valstijos. Taigi tai yra puikus e, priminimas, kad reikia siekti 3 procentų nuo BVP numatytų Lisabonos strategiją. Žinau, kad pasiekti to negalime, nes 2 e, procentus pasiekė pramonė, 1 procentas turi būti numatyta iš valstybės finansavimo, tai yra iš būtina sąlyga, jeigu norime skatinti mokslinio tyrimų ir plėtros. Uh, mokslinius tyrimus ir plėtrą valstybėse. Taip pat norėčiau parodyti, kokį makroekonominę prasme poveikį tas finansavimas duoda. Ir man ypatingai patinka ta studija, kuri buvo atlikta JAV ir visi patentai buvo išanalizuoti per pastarosius 20 metų. Ir pažvelgus į tuos patentus, ten matome, kokios konkrečiai žinios buvo sukurtos ir iš kur buvo sukurtos tos žinios tuose patent, patentuose, žvelgiant į tai, kas, kuo buvo pasitelta. Ir 73 procentai buvo finansuojama iš valstybinių organizacijų. Taigi, tai yra pažangusis finansavimas makroekonominė prasme toks finansavimas, kurio galbūt įvertinti monetarnė prasme nėra įmanoma, tačiau jis aiškiai rodo, kad reikia iš valstybės lėšų finansuoti mokslinius tyrimus, nes moksliniai tyrimai yra tų patentų esmė. Kitaip viską pristatysiu. Be valstybės finansavimo šiose srityse tie tų patentų nebūtų buvę. Tai pasakytina ir apie kitas sritis, pavyzdžiui, žemės ūkio pramonė, 30 procentų iš valstybės finansų, chemikalų pramonė 75 procentai, elektronikos pramonė 50 procentų finansuojama iš valstybės lėšų. Taigi kokia išvada? Vėlgi studija buvo atlikta vieno ekonomisto. Tas ekonomistas bandė išanalizuoti, kaip buvo sukurti tie patentai Ir jisai daro išvadą, kad vyriausybės tikisi, kad moksliniai tyrimai skatins inovacijas, dėl to reikia skatinti mokslinio tyrimų pažangą. Ir mokslinės srities patys svarbiausi darbai buvo cituojami, taigi pažangos reikia ne tik moksle, bet ir ekonomikoje. Čia kita skaidrė ką Max Planck draugija daro, kad prisidėtų prie pažangaus mokslo. Mūsų draugija europiniu mastu nėra didelė organizacija, kuri valdo mokslinių tyrimų institutus. Tai yra vidutinio lygmens mokslinių tyrimų institutai, 250-500 žmonių maždaug dirba tuose vidutiniškai institutuose. Na ir čia sociologas ir istorikas parinkė studiją, kur buvo analizuojamas kūrybingumas, kurie padaliniai yra patys kūrybingiausi, kuriant mokslinės žinias. Ir čia matome, apibendrinėme, kad pažanga moksle reikalauja lankščių autonomiškų organizacijų. Na ir kita to dokumento citata kūrybingi maži centrai yra patys produktyviausi. Ir tai yra Rockefellerio universitetas ir Max Planko institutai. Taigi tokios, tokios institucijos pačios savaime privalo būti nepriklausomos, autonomiškos, tačiau jos turi įsitraukti kažkaip į platesnį kontekstą. Jos negali pavieniui išgyventi. Uh, jos turi įsilieti į platesnį kontekstą. Taigi būtent Max Planck draugė tą ir daro, 80 institutų mes turime savo struktūroje, 22 tūkstančiai darbuotojų dirba tuose institutuose, 1,5 milijardo eurų biudžetas pas mus yra. Biudžetas yra nepriklausomai mums skiriamas ir mes patys jau dalyjame lėšas ir nusprendžiame, kaip ir ką finansuoti. Uh, Taigi, šis principas yra labai pažangus, nes mes samdome pažangių žmonės, žmonės jeigu nerandame pažangių žmonių konkrečioje srityje, visiškai jie neužsimame. Ir kiek yra iš užsienio ta, ta, talentų pritraukta į mūsų institutus? 30 procentų direktorių yra iš, iš, ne iš Vokietijos. Ir aš jau dešimtį metų pirmininkauju šiai draugijai. 90 procentų Užsieniečių yra doktorantų 6 tūkstančiai studentų ir taip pat daug pas mus apsilanko mokslininkų iš kitur. Taigi tai atsispindi ir rezultatuose, gamtos moksluose. Rezultatus galima įvertinti irgi citatų prasme. Uh, Ir čia pažvelgę matote, kad Max Planck draugija yra antroji vietoje po Harvardo universiteto ir tai nėra susiję su, su dydžiu. Taigi matome, matote, kad nors esame nedidelis padalinys, esame labai produktyvus. Institutai, vienijame institutus daugiausiai iš Vokietijos, bet ir kitų šalių, du institutai iš Italijos, du institutai iš Niderlandų. Ir dabar steigėme institutą Luksemburgė ir Florid, Florida finansavo Max Planck institutą dar vieną ir kartu su Luksemburgo institutu mes įsteigsime teisės padalinį Luksem, Luksemburgė. Dar viena mintis, kurią norėčiau pabrėžti. Tai yra susiję ir su aptariamu klausimu būtent kaip galėtumėme skatinti pažangų į mokslą tose šalyse, kurios dar nėra pasiekusios e, tinkamo lygmens. Mes e, sukūrėme taip vadinamąjį Max Planck centro tokią savoką, koncepciją, ir pagal ją mes galime institucinį finansavimą iš pa, iš par, su partneriais iš įvairių valstybių numatyti ir galime pasitelti visas sukurtas programas, mokslinio tyrimų mokyklas, jaunesniuosius specialistus, grupės ir taip toliau. Ir čia yra tik viena sąlyga taikoma. Ta valstybė, kurioje tą darome, turi bendra finansuoti 50 procentų. Ir tai yra tikrai labai puikus modelis. Jeigu nori kurti pažangų į mokslą institucinio finansavimo pagrindų, tą gali daryti visose ES valstybėse narėse. Ir mes jau turime institutą Paryžiuje, dabar kuriame institutą su Londono universitetu ir dabar tikimės, kad pavyks ir Ispanijoje įmamės darbų, ten steigsime institutą. Tai reiškia, kad su, esame iš skirtingų kultūrų ir skirtingų, su skirtingomis patirtimis ir vid, dar viduržėmiais, vid, viduramžiais. Viduramžiais sugebėjo sugyventi ir žydai, ir musulmonai, ir taip toliau. Ir mums dabar irgi reikia kažkaip sutelkti pajėgas. Ir tas bendradarbiavimas yra skatinamas iš apačios. Ir čia gal ta skaidrė šiek tiek per smulki. Taigi, tas bendradarbiavimas vyksta, skatinamas yra iš apačios, vyksta jis visose valstybėse narėse ir taip pat visame pasaulyje. Čia taip pat matote paskutinėme stulpelėje ES finansavimas buvo labai svarbus siekiant sėkmingų mūsų draugijos rezultatų. Nuo ketvirtosios pagrindų programos iki septintosios pagrindų programos finansavimas didėjo ir dabar 60 milijonų eurų per metus mes gauname iš septintos pagrindų programos, tai yra mums labai svarbus dalykas Max Planck draugijai. Ir parodysiu, kaip yra skirstoma programoms tas finansavimas. Ir aš tikrai pritariu tam, kas buvo pasakyta, ką pasakė ankstesni kalbėtojai. Mokslinio tyrimų taryba buvo svarbi priemonė ir mes turime pasirūpinti, kad ta tos tarybos finansavimas didėtų, kadangi jeigu nori skatinti pažangų į mokslą, tai yra, vieninti, tai yra geriausiai manoma priemonė ir Marie Curie programa, aišku, irgi buvo paminėta. Reikia dar papildomai milijono mokslininkų, tai aišku, reikia geriau finansuoti Marie Curie programą. Ir tai skatins jaunimo karjeras, mobilumą, mainus tarp šalių. Tai bus naudinga ir toms valstybėms, kurios dar nėra pasiekusios atitinkamo lygmens. Na ir dar viena skaidrė. Yra nemažai projektų ir šiandien aš jų detaliai neaptarsiu, tačiau senėjimo klausimas yra vienas iš aktualesnių. Turime daugiau dėmesio tam skirti dėl įvairių priežasčių. Turime kalbėti apie sveiką senėjimą, Ir tai yra aktualu ir kalbant apie socialinį mokslą, nes visuomenės veikatos rytyje greitai jau bus personalizuotas gydimas genomų pagrindu. Su naujausiamis technologijomis per 15 minučių galima nustatyti tam tikras genomas. Jūs esate politikos formuotojai, turite pasirūpinti tuo, e, kaip kaupti duomenis, kas gali gauti prieigą prie jų, ar draudimas, pavyzdžiui, gali, e, draudimo įmonės gali gauti tokius duomenis. Ir taip toliau. Taigi, kokia būtų mūsų išvada? Kokia yra mūsų pozicija? Pažangusis mokslas. Turime jį išsaugoti, išsaugoti turime tarybą, turime skatinti procesus iš apačios, mokslinių, e, atsiprašau, pažangumas turi būti pagrindinis kriterijus, reikia didinti biudžetą ir taip pat skatinti internacionalizavimą. Na ir dar e, vienas dalykas, žaliai išryškinta mintis. Aš manau, kad tas pasiūlymas, kurį teikia parlamentas, numatyti institucinį finansavimą lang, lang, lankstų finansavimą yra puikia mintis. Max Blank draugėje ir galbūt kiti galėtų uh, apjungti svarbiausius mokslinio tyrimų institutus, institutus į tą bendrą sistemą. Ačiū. Grazie, profesor Grus. Apriamo immediatamente. Labai ačiū, profesoriau Grus. Ir dabar pradedame diskusiją su auditorija. Kaip matote, šiek tiek vėluojam, todėl kalbėjimo laiką labai ribosiu. Pone Hercog žodis. Thanks, Chairman. Dėkui, pirmininkė. Tikrai puiku turėti tokius kalbėtojus. Dėkoju, kad suorganizavote šį renginį. Kai kuriuos kalbėtojų pažįstu, pavyzdžiui, Gago esu sutikusi ankstesniuose posėdžiuose. Galiu tik sutikti su to, ką jūs sakėte. E, pažangieji mokslai reiškia, kad sukursime atitinkamai išmanę ir pažangę ateitį. Šiandien mes kalbame apie mokslinių tyrimų programas. Ir manau, kad taryba ir finansų ministrai turi jūs išgirsti. Turime nepamiršti, kad daugiametės finansų perspektyvos likimas bus nulemtas taryboje, dėl jo bus balsuojama ten, parlamentas gali pasakyti taip arba ne. Uh, Turiu vieną klausimą, kuris bus skirtas paskutiniam kalbėtojui, sakusiam, kad e, reikia sukurti galimybių atkurti mokslinius tyrimus tose valstybėse, kuriuose e, mokslinių tyrimų nėra. Aš esu iš Vengrijos ir aš matau, kad visas regionas kenčia. Nei ekonomika, nei mokslas nepažangėja. Ir aš norėčiau išgirsti jūsų patarimą. Ką daryti, kad tos šalis neliktų nuo šalyje? Uh, Bet lygiai taip pat, jeigu mes tą šalis įtraukiame, ką daryti, kad e, nes, jos nelėtintų kitų valstybių raidos, nes tos šalis taigi irgi gali balsuoti ir taryboje, ir parlamente. E, kitas dalykas, kai bus skirtos lėšos pagal MFF ir pagal kitus projektus, kaip sukursite strategiją, kurią visi paremtų ir visi įsipareigotų tuos projektus įgyventi. Nes jeigu to nebus, politikui, tokiam kaip aš, bus labai sunku uh, E, pasisakyti už mokslinius tyrimus ir net ir turėdama visas galimybės, aš negalėsiu susilaukti paramos Vengrijoje, nes mes prarandame finansavimą Vengrijai. Ačiū. Pone Hercog, turiu ponas Cukala. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω όλους. Δякую, πόνε πυρμήνικε. Aš norėčiau padėkoti visiems kalbėjusiesiems. Jie nušvietė daug svarbių sričių, bent jau man. Noriu padėkoti Max Planck e, bend, instituto pirmininkui, nes jo suteiktoji informacija e, E, privertė mus neapsiriboti tik Europos perspektyva. Jis pristatė mums tarptautinį atmosferą. Jo pateikti skaičiai tikrai spūdingi. Ir jeigu pažvelgtumėm į pasaulį dabar, į pasaulio areną, tai pamatytumėm, kiek daug du pagrindiniai ES varžovai - Kinija ir Amerika - didina mokslinio tyrimų finansavimą ir kiek mažai mes tą darome. Aš esu iš mažos valstybės, kuri dėja pastaruoju metu susidūrė su nepaprastai daug nelemtų įvykių ir manau, kad vienintelis e, būdas ES eiti į priekį dabar yra mokslo kompetencijos didinimas. Aš džiaugiuosi e, matydamas, kad Janas Mitas supranta, kad valstybės atsiliekančios Lisabonos procese turėtų sutelkti jėgas ir kartu vykdyti mokslinio tyrimo projektus ir naudoti struktūrinius fondus. Taip pat reikėtų bandyti dalyvauti e, tų pažangos centrų e, kūrime, steigime. Mokslo pažanga neturėtų būti traktuojama tik kaip demokratijos e, reikalas. Tai turėtų būti suprantama kaip aristokratijos reikalas. Mes turime galvoti apie minties aristokratiją, Europos aristokratiją. Grazie, la parola alla collega Ford. Labai ačiū. Pone Ford žodis. Speak. Ačiū puikiems pranešėjams. Gal galėtumėte šiek tiek daugiau paaiškinti, ką turit galvoje, kai sakote, kad reikia sutrumpinti e, stipendijos negražinamos paskolos gražinimo laiką sutikimo laiką. Aš esu kalbėjusi su paraiškų teikėjais ne kartą. Jie sako, kad jeigu jie turėtų daugiau laiko, jie greičiau pa, teisingiau parengtų teisingas paraiškas. Mm, ar jūs galbūt norit pasakyti, kad komisijai reikėtų procedūras pagreitinti, bet gal nereikia trumpinti laiko paraiškų tiekėjams e, terminų, kuriuos jie turi tenkinti rengdami dokumentus? Ir galbūt vietoj to, kad e, kartotų tą pačią informaciją daugelie formatų, jie turėtų turėti paprastesnę. E, pari, turėtų pildyti paprastesnę paraišką tam, kad gautų negražinamą paskolą. Ačiū. Pana Karvalijo žodis. E, Labai ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti visiems kalbėjusiesiems už puikias rekomendacijas. Taip pat norėčiau pateikti klausimą visiems kalbėjusiems apie e, pažangą ir galimybės ją užtikrinti. Komisijos pasiūlyme yra sutelkta daug dėmesio šiai sričiai, nenumatant kažkokių geografinių sąlygų. Be to matome, kad reikėtų įtraukti naujus mokslinių tyrimų centrus į Horizonto 2020 E, sistemą. Tam yra sukurta vadinamųjų laiptų link e, pažangos e, sistemą. Taip mes galėtume sukurti embrioninių mokslinių tyrimų naujus centrus, naujas bendrovės. Negalima painioti to su mokslinio tyrimų gebėjimų stiprinimu nes e, tie gebėjimai yra finansuojami iš struktūrinių fondų ir iš nacionalinių fondų. Mes turėtumėm ieškoti tam tikrų sąsajų tarp horizonto 2020 ir mokslinių tyrimų gebėjimų stiprinimo. Mes kalbame apie naujų e, sistemų kūrimą. Horizontas 2020 turėtų būti suformuotas taip, kad tie smulkus mokslinių tyrimų centrai būtų įtraukti. E, profesorius uh, kalbėjęs prieš tai, ponas Gago e, kalbėjo apie mažas valstybės narės. Gal kiti kalbėjusieji galėtų e, patvirtinti, kad reikėtų įgyvendinti to vadinamųjų laiptų link pažangos centrų e, savoką, koncepciją Horizonto 2020 programoje. Ačiū. Parolė. Ačiū. Toliau žodis kolegai Gutierės Kortinės. Yes, Labai ačiū ponė pirmininkė. Aš norėčiau pateikti daug e, klausimų skirtingomis temomis. Man visuomet rūpėjo ir iki šiol rūpi tas faktas, kad Europoje trūksta žmonių dirbančių e, mokslinių tyrimų srityje. Visi kalbėjusieji sakė, kad Marie Curie trūksta pinigų. Mes jau e, padarėme klaidą, atskirdami Marie Curie programą nuo Horizonto 2020 ir atsirado e, dabar tokia sistema, kai e, mokymas vyksta vienoje sistemoje, moksliniai tyrimai kitoje sistemoje. Todėl aš norėčiau įvairių klausimų tuo klausimu, tuo, tuo, tą temą pateikti. Pirmiausia, Max Planck instituto atstovui. Man atrodo, kad Max Planck institutas Vokietijoje vykdoja labai didelius projektus susijusius su, su e, magistrų rengi, magistrantūromis, kitokių rūšių mokymų įvairiose universitetuose. Ar galėtumėt e, rasti tam tikrą ryšį tarp stipendijų, mokslinio tyrimo ir didžiųjų pro, projektų? Jeigu kas nors gauna finansavimą iš valstybės lėšų, tai jie turėtų e, labiau dalyvauti ir kitose etapuose. Programai turėtų būti numatyta aiškita sąsaja. Kitas dalykas e, dėl universitetų. Man buvo labai įdomu išgirsti iš universitetų lygos, atstovo, kad universitetai bendrauja, nes mes žinome, kad universitetai dažnai yra linkę užsidaryti, atsiskirti nuo kitų. Neretai rektoriai ir vadovybė stengiasi savo veiklą apriboti savo universitetų sienomis. Ar jūs galvojat, kad e, tas privalomas universitetų mokymo programų vertinimas turėtų neapsiriboti nacionaliniu lygmeniu. Kitas dalykas, ką jūs galvojate dėl stipendijų perkelimo iš vienos valstybės į kitą? Ką jūs galvojate apie programų vertinimą Europos lygiu? Nes dažnai universitetai labai nenori, kad jų mokomo programos būtų vertinamos. Taigi, kokiu mastu yra realu, kad tos programos bus vertinamos iš Europos lygmens. Trečias dalykas. Manau, kad būtų labai vertinga suderinti struktūrinių, formų, struktūrinių fondų paramą mažiau išsivyščiams valstybėms e, su parama, kurią gauna mokslinio tyrimų srityje labai pažengusios šalis. Ar galėtų tos pažengesnės šalis e, įsipareigoti, padėti šalims, kurios e, gauna mažiau finansavimo iš struktūrinių fondų ir kurios yra šiek tiek mažiau pažengusios? Ponas Freutin, aš turiu vieną klausimą Jis jau buvo paminėtas kolegų. Mokslo pažanga turi išlikti pagrindinis principas. Turėtume klausti, ką reikia daryti su tom valstybėm, kurios yra atsilikusios. Mūsų komitete yra pateiktas pasiūlymas ir priimtas sprendimas. Norime, kad būtų sukurta konkurencija per kurią pažangios valstybės, pažengusios valstybės e, būtų e, tarsi apjungiamos. Gerbiami profesoriai, ar jūsų nuomonė tai yra gera mintis? Šio klausimo negalime palikti nuo šalyje. Yra valstybių, kurios gauna tik 3 procentus finansavimo, bet jos turi labai efektyvių priemonių. Pone Nibler. Pusits. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš iš savo pusės norėčiau padėkoti kalbėtojams už puikų pristatymą, už puikias, e, puikius pranešimus. Visi jūs sakėte, kad horizonto 2020 pagrindinis principas e, turi būti e, pažanga. E, turbūt visiems tai suprantama ir to nebereikia kartoti. Profesorius Grus išvardino visą eilę leidinių, e, tarsi lyginimo lentelių, Mes iš vis turime dešimt puikių pažangių universitetų. Devini iš jų yra Junktinėse Amerikos valstijose. Makso Planck draugija yra vienintelė tokia institucija Europoje. Taigi mes tik šnekame apie tuos pažangiuosius universitetus, bet reikia nepaprastai didelių pastangų, kad mes iš tiesų e, tą lygmenį, pažangumo lygmenį pasiektume, nes kitaip esame pasaulyje atsilikėliai. Aš noriu pritarti tam, ką sakė ponė Hercog. Jeigu mokslinių tyrimų pažangos nepasieksim, tai jokios inovacijos nebus ir tada mūsų klėstėjimas ir ekonominis augimas, kurie nuo to priklauso, susidurs su didelė grėsme. Pažangos kriterijai turėtų leisti sustiprinti e, Europos mokslinio tyrimų tarybą. Daugeliu iš mūsų rūpi, kad visos valstybės susilauktų paramos Norėčiau sužinoti, kaip įgyvendinsime tą, įgyvendinsime tą vadinamą laiptų link pažangumo koncepciją praktikoje. Yra labai daug įvairių veikėjų, kurie stengiasi sukoordinuoti sanglaudos fondus, mokslinio tyrimų pažangos programą, mokslinio tyrimų pamatų programą. E, norėčiau žinot, ką jūs apie tai galvojat. Ir paskutinis dalykas. Niekas iš jūsų neminėjo, bet turbūt jūs visi esate tik mandagus kad e, labai daug talentų yra tarp moterų, kaip mes galėtume išnaudoti moterų mm, profesionalumo potencialą, kaip e, galime panaudoti moterų galimybės. Ačiū. Ačiū, ponas Bredingvė. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Ir aš norėčiau patvir, pa, paremti uh, visus tuos, kurie sakė, kad ši iniciatyva nepaprastai gera. Du dalykus norėčiau pasakyti. Europa mokslinio tyrimų srityje jau yra padariusi daug pažangos, bet pasaulio scenoje, pasaulio arenoje mes prarandame savo pozicijas. Įvairios nacionalinės valstybės, Junktinės Amerikos valstijos, Japonai, Kinija m, mm, užima kur kas svarbesnę vietą. Mes iš vis turime 27 nacionalinės mokslinio tyrimų institucijas. Net jeigu jos ir labai stiprios, tokios kaip Makso Planko draugija, e, iškyla didelė problema dėl jų integravimo, tai yra Europos masto problema. Kalbame, kad reikia sukurti Europos mokslinių tyrimų erdvę. Po to, kai buvo sukurta mokslinių tyrimų programa, e, para, paž, matų programa, buvo pasiekta daug pažangos, greitai programos įgyvenamas buvo, bet reikia galvoti apie tai, kaip uh, sukurti tikrą europinę struktūrą ir geriau koordinuoti Europos fondų panaudojimą. Reikia Europos mokslinio tyrimo erdvės, reikia Europos mokslinio tyrimų tarybos be bejonės. Jau tai, kad ji yra, yra pažanga. Bet pagalvokit apie balonės procesą ir prisiminkim, kaip sunku buvo ją išjudinti iš vietos. Europos parlamentas e, neseniai bandė e, dar kartą apie tai kalbėti. Reikia integruotos sistemos. Faktas, kad Europoje yra tiek daug doktorantų, mokslininkų, e, turi būti panaudota, tai yra rimtas potencialas. Tačiau iš tiesų mesgi nekalbame apie Europos kultūrą mokslininkų švietimo, mokslininkų centrų kultūrą. Reikia stiprinti uh, E, šią sritį Europoje. Turime ieškoti būdų ir priemonių e, propaguoti mokslo kultūrą visoje Europoje, nes ir tai turi tam tikrų padarinių mokslinių tyrimų ateičiai. Ačiū ponui Johnsonui žodis. Gerbiama pirmininkė, aš norėčiau užduoti klausimą švedų kalbą. Aš tikrai sutinku su anksčiau kalbėjusiais ir E, Dėkuoju visiems pasisakiusiems. Aš manau, kad kaip pirmininkė iš pat pradžių sakė, mes čia nebūtinai turime įtikinėti vienas kitą, koks svarbus yra mokslas, mes tai puikiai suvokiame. Tačiau aš norėčiau dar kartą pakartoti ir šiek tiek e, konkrečiau suformuluoti ponios Madurel klausimą, kurį iškėlė kaip pranešėja. Aš esu iš Švedijos ir e, sutinku, kad mes būtinai turime sutelkti dėmesį į pažangiausią mokslą, tačiau turime atsižvelgti ir į politinės realijas, nes turi būti politinė valia dirbti šioje srityje. Ir turime pagalvoti, kaip pažangiausias mokslas galėtų pasitarnauti plačiai Europai. Taigi aš e, norėčiau užduoti šį klausimą e, ir pažadinti tai, kad e, atsirastų politinė valia ir kad pažangiausias mokslas būtų išteklius visam, visai Europai. Taigi mano klausimas yra, ką jūs siūlytumėte E, ką reikėtų politiškai sustiprinti, kokiu reikėtų politinių veiksmų, kad e, mokslinių tyrimų ir inovacijų programa galėtų būti naudinga visai Europai. Ir mes kaip politinių sprendimų e, prieimėjai, kaip mes galėtume prisidėti prie šio proceso ir taip pat e, kokie būtų jūsų iš Max Planck e, asociacijos nuomonė šiuo klausimu. Mes neturime pamiršti politinės realybės, nes viskas susiveda į biudžeto dėrybos. Dėkoju. Dėkoju. E, prašau, Kiusovič. Dėkoju, gerbiama pirmininkė. Aš dėkoju kviestiems svečiams už puikias e, prezentacijas, juk pažangiausias mokslas kilo iš Europos parlamento. Ir mano klausimas, kaip mes galėtume susijęti mokslinių tyrimų pažangiausius uh, E, mokslinius tyrimus su ekonomika, kadangi tai yra pagrindinis dalykas perkeliant žinias iš mokslo į gyvenimą, kad pasiektume praktinių akivaizdžių rezultatų. Profesorius Grus ir Plank draugijos e, atstovo pasisakymuose e, buvo labai įdomių minčių ir mes turime e, kalbėti apie efektyvumą, dirbti efektyviau. Visiškai aišku, kad būtina daugiau finansuoti uh, tačiau e, tam reikalingi rodikliai. Mes turime skatinti kūrybingumą, sukurti e, tokią aplinką, kad mokslininkai galėtų dirbti e, paprastomis formomis ir kūrybiškai. Dėkoju. Pone Kastilio. Ačiū gerbiama pirmininkė. Man atrodo, kad tai yra ne tik įdomu, bet ir labai naudinga apie tai, ką mes kalbame. E, aš norėčiau uh, užduoti labai specifinį klausimą, kuris yra taip pat labai svarbus. Tai yra tarptautinė dimensija. Mano požiūriu, horizontas 2020 turėtų būti pagrindinis Europos instrumentas E, skleidžiant Europos e, mokslo pažangą visame pasaulyje. Tačiau tai geriausias būdas pagerinti Europos bendrovių buvimą visame pasaulyje, jų plėtrą pasaulyje. Jūs pristatėte įvairių e, projektų, įvairių, e, e, įvairius centrus, tačiau dėja, nepaisant to atvirumo, mums trūksta konkretaus biudžeto. Mes priklausomi nuo sprendimo, e, sprendimų, kurie priimami taikymo stadijoje. Ir aš manau, kad būtinas finansavimas tarptautiniam bendradarbiavimui. Turime aiškiai pasiūsti signalą galimiems dalyviams ateityje. Tie prioritetai, kuriuos jau esame iškėlė tarptautinio bendradarbiavimo srityje, aš e, tai remiu. Tačiau norėčiau pakalbėti apie vieną dalyką, kuris mane neramina. Norėčiau pacituoti. Daugelį sričių reikalingas e, labai atsargus požiūris, kad paisytume Europos interesų. Nes neatsargų žingsniai galėtų sukelti sumažėjusi tarptautinį dar, bendradarbiavimą. Ir manau, kad galbūt čia nepakankamai dėmesio skiriame tarptautiniam bendradarbiavimui. Dėkojame, mes labai atsiliekame pagal e, darbo grafiką. Yra norinčių daug, daug norinčių pasisakyti. Aš paprašyčiau jūs kalbėti neilgiau kaip pusantros minutės. Ponas Hekmark, prašau. Ačiū labai. Aš taip pat norėčiau padėkoti kalbėjusiems. Aš tačiau pasakyčiau, man, aš pasigėdau globalios perspektyvos daugumoje pasisakymų, su, išskyrus keletą. Dabar kalbame apie tai, kaip paskirstyti tą e, pažangiausią mokslą. Ne, bet iš tikrųjų mums trūksta to pažangiausio mokslo pa, globalinėje perspektyvoje. Ir aš norėčiau paklausti mūsų svečių, e, kaip jie žiūri į europinius mokslo e, e, tyrimo centrus, kaip padaryti juos pasauliniais mokslinio tyrimų centrais, kaip pritraukti e, geriausias mokslinės pajėgas ir kaip spręsti klausimus susijus su pažangiausių mokslinių tyrimų skatinimo panaudojant struktūrinius fondus. Mes turime užuot kalbėję apie tuos e, apie pažangiausius mokslinius tyrimus, mes turime e, siekti būti geresniais negu visi e, kiti kiti moksliniai centrai pasaulyje? Kaip mes galime būti geresni, e, geriausi pasaulyje, o ne kalbėti apie tai, kaip paskirstimsime tai, ko neturime? Kolega. Ačiū, e, kolega Ransford. Ačiū, pirmininkė. Noriu pasakyti, kad e, klausydamasis pranešimų įdomiausia man pasirodė tai, E, e, kas buvo pasakyta atstovo iš Max Planck asociacijos. Tai turėčiau dar pasakyti, kad kuo e, ilgiau klausausi, tuo labiau kyla mintis, kad susidurėme su organizacinėmis problemomis. O ir nekalbame apie problemos esmę. Svarbiausia yra tai, kad viešoji nuomonė Europoje e, yra tokia, kad vyrauja technologinis skepticizmas. Kaip e, susigražinti tą pionierišką dvasę, kuri anksčiau buvo Europoje, nes Europoje tikrai e, vyrauja nekokia nuotaika, tai yra technologinis skepticizmas. Yra Kinijoje mes galime pajusti moderniausių technologijų alkį. Tūkstančiai žmonių mokosi naujausių technologijų tenai. O mes Mes priimame e, daugybę e, studentų iš Kinijos, e, kurie perima mūsų patirtį ir toliau ją plėtoja. Todėl turėtume spręsti šias problemas iš, iš esmės. Mes turėtume pakeisti visuomenės požiūrį, tai yra problemos e, esmė. Ir antroji pastaba. Mes grįžtama e, e, istorinėje perspektyvoje prie mokslinių atradimų ištakų ir galime stebėti, kad nauji atradimai, nauji sprendimai visuomet buvo daromi socialinių ir ekonominių krizių metu. Todėl E, žvelgdami iš istorinės perspektyvos galėtume e, pasinaudoti e, tą patirtimį ir kalbėti apie naujų atradimų galimybę. Tokie naujų inovacijų ir technologijų klasteriai šiais laikais yra ypatingai svarbus dalykas. Dėkoju. Aš paprašyčiau e, visus parodyti pagarbą kitiems ir kalbėti e, nustatytą laiką. Dėkoju, pirmininkė. Mes esame dabar tokioje situacijoje, kuriai būdingi didžiuliai pokyčiai. Ir turėtume pasiekti e, vartojimo išmaterializavimo, jeigu taip galima pasakyti. Mes turime suprasti, kaip mokslinių tyrimų rezultatai gali būti panaudoti. Turime sutelkti į tą daug didesnį dėmesį ir taip pat į tą atmosferą, į tą dvasę, kuri galėtų paskatinti inovacijas ir laisvą mąstyseną kuri yra dalis tos bendros nuotaikos, kurią turime e, sukurti, nes Europa yra e, inovatyvi sritis. Pone Kolaska Bubinska, prašau. Ačiū. Mes čia diskutuojame, kaip Europa atsilieka nuo jungtinių valstybių valstijų tačiau mane labiau e, neramina tai, kaip vienos Europos valstybės atsilieka nuo kitų Europos valstybių. Aš norėjau paklausti Max Planck asociacijos atstovo, e, kuris minėjo, kad e, atidaromi Max Planck organizacijos institutai kitose valstybėse. Jūs kalbate apie septynis bendradarbiavimo centrus rytų Europoje. Ir aš norėčiau iš, užduoti Jums klausimą, kokie yra e, trikdžiai, kokios kliūtis yra e, kompetencijos perdavimų rytų Europai. Galbūt yra galimybė pasinaudoti e, sanglaudos fondais nes daugelis minėjo čia struktūrinius fondus. Taigi norėčiau e, išgirsti plačiau e, apie kliūtis, nefinansinės kliūtis, kaip e, skleisti pažangiausią mokslą kitose ES valstybėse. Dėkuoju. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat man, manau, kad buvo labai įdomu išklausyti e, kalbėjusiųjų. E, tačiau turiu klausimėlį e, dėl laiko supaprastinsiu savo klausimą ir norėčiau paklausti, kaip galima išmatuoti pažangumą nes mūsų programų pagrindinis kriterijus yra pažangumas. Ir kas sprendžia dėl šių pažangumo kriterijų? Ar yra pakankamai atvirumo ir skaidrumo? mes turime būti užtikrinti, kad skiriami ištekliai bus tinkamai panaudoti nes e, taip turi būti daroma efektyviai ir atvirai. E, mums patiems yra sunku tai įvertinti, kaip tai galima būtų padaryti. Dėkoju, ponia Toja, dabar žodį suteiksi e, profesoriui Mariano Gago. kadangi turime labai mažai laiko ir atsiliekame per, e, pagal savo darbo atverkę, norėčiau e, suteikti Jums porą minučių, profesorių. Dėkuoju, ponė profesorė. Aš labai trumpai norėčiau atsakyti į vieną klausimą, e, kurį iškėlė daugelis jūsų. Tai yra laiptai link pažangos kaip skatinti mokslinius tyrimus valstybėse, kur nepakankamai e, dėmesio tam yra e, e, skiriama. Aš manau, kad būtų neišmintinga priešintis pagrindų programai ir kita vertus struktūriniams fondams. Kodėl? Todėl, kad nėra E, valstybės, kuri e, būtų išsivyščiusi nepasinaudodama tarptautinio e, bendradarbiavimo, nes tarptautinis bendradarbiavimas mokslo srityje yra vienas iš svarbiausių dalykų. Valstybės negali izoliuotis. Valstybės valstybėse, izoliuotose valstybėse negalima sukurti pažangiausio mokslo, nesiintegruojant su kitais mokslinių tyrimų centrais Europoje ir pasaulyje. Priemonės, e, kurios gali būti numatytos pagal horizontą 2020, tai visų pirmiausia mes turime skatinti patį e, pažangiausią moklą, mokslą kasmet. Taip pat skirti e, e, dėmesį mokymams, taip pat skatinti negražinamų paskolų teikimą visuose valstybėse narėse. Ir yra dar kitų priemonių. Tačiau nereikia pamiršti, kad nacionalinė politika yra lemiama. Tai ne tik E, europinę politiką, kuri lemia e, dalykus šiuose srityse e, ir tarptautinis bendradarbiavimas. Mes neturėtume užsidaryti senuosiuose modeliuose, kurie daugeliu požiūrių neleidžia regionams vystytis. Dabar žodis e, suteiksiu poniui Dekateler. Aš manau, kad nereikėtų pliekti Europos. E, aš visai neseniai e, lankiausiai Amerikos universiteto asociacijoje ir jie labai susidomėjo mūsų idėjomis. Ir antra, Aš nematau jokių problemų, e, bent jau iš mūsų 21 universiteto lygos e, susitikti su kitais partneriais, nes yra daugybė universitetų, e, kurie jau efektyviai dirba vadovaudomisi europinėmis gairėmis Ir trečia, laiptų link pažangos problema yra susijusi su tuo, kad mes turėtume mokslinę pažangą nustatyti kaip vienintelį kriterijų. Ir įvairiausios iniciatyvos turi būti išklausytos e, jos kyla įvairiose Europos valstybėse. Ir mes turime e, įsijungti į e, vadinamąją twinning veiklą, twinning iniciatyvas, įvairias partnerystės. Ir galiausia, pažanga, pažangiausias mokslas Ne, čia kalbame apie mokslo pažangą, o kai klausėte, kaip tai išmatuoti, tai pasakyčiau, pasižiūrėkite, ką veikia Europos mokslinių tyrimų e, taryba. E, jie įvairių e, diskusijų, įvairių e, panelių pa, pagalba e, įvertina pažangą, mokslinę pažangą Europoje. Ponas Velasko. Čia buvo užduota daugybė klausimų ir man reikėtų labai daug laiko, kad e, į juos atsakyčiau, tačiau susitelksiu į dvi du dalykus. E, kai kalbame apie pažangą, tai stengiamės e, paskleisti mokslinius rezultatus mokslinio tyrimų rezultatu. Aš norėčiau paminėti Bill Gates ir Steve Jobs, kurie sukūrė milžiniškas įmonės remdamiesi pažangiausių mokslų. Tačiau ir tai būtų neįmanoma, e, neįmanoma be pažangiausių e, technologijų. įvairios e, valstybės e, yra skirtinguose e, mokslinių tyrimų pažangos lygmenyse ir tai kelia nemažai problemų. Mes turime sukurti kūrybiškų sprendimų. Kažkas klaus, man atrodo, ponė Niblė dėl moterų dalyvavimo moksliniuose tyrimuose. E, Europos mokslinio tyrimų e, taryboje mes e, elgiamės labai savikritiškai ir bėgant laikui turime peržiūrėti kai kurias vertybas. Mes Buvo pastebėjimų, kad moteris mokslininkės susilaukusios e, vaikų, e, kurį laiką nedalyvaudavo mokslinėse programuose ir taip mokslinės programos užsitęstavo. E, bet tokias problemas mes tikrai galime išspręsti. Dėkoju. Pirmininkė, jeigu norime, kad Europa taptų konkurencinga, turime stiprinti tai, kas yra stipru ir kurti tai, kas dar nėra stipru. Ir norėčiau priminti apie Vokietijos susivienijimą. Markso Planko draugija iš pradžių kūrė tokius lankščius padalinius ir tų lankščių padalinių pagrindų kūrėme institutus ir institutų mokslių tyrimų kokybė dabar lygiai tok, rytų Vokietijoje tokia pat gera kaip vakarų Vokietijoje. Tai reikia investuoti visais lygmenimis ir reikalingos institucinės sąrangos. Investuoti reikia į žmonės, kaip kažkas čia sakė. Investuoti reikia per įvairias programas, Marie Curie, E, Marks Planck mokslinių tyrimų mokyklos, kur yra artimai bendradarbiavime su universitetais, tai yra neblogas modelis. Kalbėjome apie tai, kad reikia sustiprinti tą šalis, kur mokslinė bazė nėra stipri. Turime nemažai programų, pavyzdžiui, partnerių grupių programos, kur iš Max Planck draugijos yra finansuojama, finansuojamas darbas tose valstybėse Taip pat yra pasiekta pažangos ir Lenkijoje, yra sek sekvencinis modelis parengtas, taip pat mokslinių tyrimų grupės mūsų institutuose ir Lenkijos organizacijos irgi finansavo tokius mokslinių tyrimų darbus Lenkijoje. Taigi reikia kurti gebėjimus, reikia pritraukti naują dvasę, naujus protus, bet juos reikia sistemingai sudėti į tinkamą sistemą. Ir dar vienas klausimas. Sangudos fondai, struktūriniai fondai. Aš manau, kad reikia sukurti rėmus. O konkrečios programos finansavimas, ar e, Marie Curie, ar tarybos finansavimas, turi vykti per institucinę programą, pažiūrėjau, penkeriems, deš, dešimčiai metų. Na ir kiekviena valstybė turi jau prisidėti prie finansavimo, pažiūrėjau, praėjus dešimčiai metų to pirminio finansavimo. Aš e, galėčiau ir daugiau pakalbėti, bet jau man skirtas laikas e, baigėsi. Dėkoju. Dėkoju visiems profesoriams, kurie taip e, drausmingai klausės, klausė manęs ir kalbėjo tiek, kiek jiems buvo skirta. Ir dabar poniai Madurel dar apibendrinimams suteiksiu žodį. Ačiū, ponė pirmininkė man reiks tik vienos minutės. Nes čia mes, parlamentarai, iš principo atvykome išklausyti svečių. Tai aš norėčiau visiems padėkoti už pastabas, atsakymus, užduotus klausimus. Aš viską labai atidžiai žymėjausi, žymėjausi visus siūlymus, kas jums patinka, ką norėtumėte keisti pagrindų programoje. Galėčiau daug ką pasakyti, tačiau du dalykus pakomentuosiu. Mokslo, pažangusis mokslas, apie tai buvo nuolatos kalbama. Manau, kad reikia konkuruoti pažangaus mokslo pagrindu. Tačiau nebejoju, kad reikia ir didinti pažangių mokslininkų skaičių ir finansavimas per mokslinio tyrimų programą nėra pakankamas, reikia kitų priemonių. Aišku, mokymas yra dar vienas rytis, kuri buvo minima ir yra labai svarbi. Buvo daug įdomių dalykų apie tai pasakyta. Biudžeto klausimas. Vėlgi buvo nuolatos eskaluojamas. Daugiau pinigų reikia Marie Curie programai, kitoms programoms. Ir visos frakcijos sutarė, kad reikia daugiau finansavimo horizontas 2020 programai. Tai, kas numatyta, nėra pakankama. Jeigu atsižvelgsime į tai, kad moksliniai tyrimai ir inovacijos dabar visą tai sudėta į vieną programą, anksčiau taip nebūdavo. Ir aišku, mes bandysime gauti papildomą finansavimo per dėrybų procesą, tačiau mums reikalingos geros priemonės, kad galėtumėme pritraukti ir privačiuosius finansus. Taigi apie, į tai irgi reikia atsižvelgti šiandienėse diskusijose. Gal apie tai nebuvo daug kalbėta, tačiau aš manau, kad vėlesnėse diskusijose tai tikrai bus paliesta. Taigi tiek, ačiū Jums už puikius pasisakymus. Ir aš manau, kad tikrai prisidėsite prie to, kad Horizontas 2020 programa būtų sėkminga. Ačiū Jums labai. Dėkoju visiems kalbėtojams. Dabar keisis prezidiumas. Dėkoju profesoriui Gago, profesoriui Deketelerė, profesoriui Grius ir Balasko. Ačiū. Pregherei. Posso pregare? Posso chiedere, please? Prašau tylos. C'est la seule façon de se faire entendre. We can start. Ar galime tęsti darbą? Labai prašau dar kartą visus susėsti. Kaip žinote, mes ir taip atsiliekame nuo darbo atvarkės. 45 minutėmis faktiškai vėluojame. Taigi reiks matyti keisti kalbėjimui skirto laiko reglamentą. Taigi prašau kolegų dar arba susėsti, arba privatiems pokalbėms išeiti iš salės, nes turime tęsti darbą. Dabar kalb ši diskusija. Kolegė Marisa Maties per penkias minutės pristatys diskusijos temą, po to pasisakys kalbėtojai. Jiems bus skiriamos 10 minučių kiekvienam vietoj 15. Norėčiau padėkoti visiems diskusijų nariams, prelegentams, kurie atvyko ir kurie sutiko su tuo, kad bus sutrumpintas jiems pasisakymams skirtas laikas. Dabar žodis poniai Matijas, aš dar kartą atsiprašau dėl triukšmo, bet aš manau, kad privalome pradėti ir e, tie, kurie užsijėmė privačiais pokalbiais, tikiuosi iš salės. Prašau, ponia Matijas. Ačiū, ponia pirmininkė. Visi, kurie liko salėje, žino puikiai, kodėl mes čia šiandien susirinkome ir kokiamis temomis kalbėsimės. Man penkių minučių tikrai nereikės tiems pristatymams, įžanginiam žodžiui. Aš manau, kad e, svarbu išklausyti ekspertų. Pirmiausia, aš dėkoju, kad jie atvyko. Jie atvyko, kad aptartumėme svarbius visuomenė tenkančius iššūkius. Na, o tiems, kurie nežino, apie ką eina kalba, norėčiau pasakyti, kad kalbame apie tas problemas, su kuriomis susiduria Europa. Ir kalbame taip pat apie galimybės, kurios atsiveria tokios programos kaip Horizontas 2020 dėka. Aš esu pranešėję kartu su ponu Lamberts šiuo klausimu. Taigi, iš tiesų, mums tenka nemenki iššūkiai ir Kovon su tais iššūkiais turime nemažai galimybių ir dabar komisija numatė ir priemonių, parengė pasiūlymą, numatė šešis, šešis pasiūlymus, vienas susijęs su visuomenės sveikata, gerbuviu, demografiniais aspektais, maisto sauga, žemės ūkio išteklių tvarumu, jūrų išteklių tvarumu. Taip pat bioekonomikos uh, galimybėmis, e, energetikos rytimi, taip pat e, iššūkiai susijęs su transporto sritimi, tvariu, žaliu transportu, taip pat klimato kaita, pirminiai ištekliai, iš, efektingas išteklių panaudojimas ir taip pat e, labiau įtra, įtraukianti novatorišką visuomenė. Štai visa plejada pasiūlymų, iš kurių galime rinktis. Ir būtent tų pasiūlymų pagrindų įvairūs mūsų prelegentai ir pasisakys, ir pasakys, ar, ar tie pasirinkimai yra teisingi. Taigi aš nenorėčiau kalbėti per tiem ilgai. Tiesiog norėčiau pasakyti, kad su šiais šešiais pasiūlymais, šešiamis galimybėmis yra susiję nemenki iššūkiai. Taigi reikia teisingai pasirinkti, kad išspręstume problemas, problemų vengti negalime. Ir čia kalbame apie septyniarių metų programą. Taigi reikia vertinti eigą, reikalingas tvarus atsakas susiklošusioms problemoms ir tai yra dar vienas iššūkis. Septintas iššūkis, žvelgiant į programą Horizontas 2020. Taigi reikia pasinaudoti galimybėmis, jų nešvaistyti ir pasinaudoti tą septynių metų programą tam, kad e, būtų tvariai ir per ilgesnio laiko perspektyvę, perspektyvę sureaguota į visuomenės pokyčius. Dėkoju. Dėkoju, kad taip trumpai pristatėte tematiką, ponė Matijas. Dabar žodį suteikiu profesoriui Šatakui imperatoriškojo koledžo medicinos departamentas. Labas rytas, ponios ir ponai. Labai džiaugiuosi galėdama šį rytą kalbėti. Kaip girdėjote, buvo paprašta, kad mes kalbėtumėm neilgiau kaip 10 minučių, todėl aš stengsiuosi, kaip galėdamas tą ir padaryti. Dėl e, pasaulinės veikatos kaip iššūkio visuomeniai. Pirmiausia, mes turime kalbėti apie iššūkius sveikatos rytyje susijusius su infekcinėmis lygomis. Tai yra labai rimtas iššūkis Europos komisijai iki šiol. Šiandien vienas iš didžiausių uždavinių visuomeniai - rasti medicinės priemonės kovai su lygomis, nuo kurių kenčia ES ir kiti žemynai. Užkrečiamos epideminės lygos, neužkrečiamos lygos ir kitos pasaulinės grėsmės sveikatai sienų nepripažįsta. Sveikatos problemų sprendimas reikalauja glaudos bendradarbiavimo tarp visos eilės veikėjų. Labai svarbu, kad Horizontas 2020 skatintų tokį bendradarbiavimą ir greitintų įvykių eigą. Pasaulio sveikatos problemos kelia grėsmę ne tik e, tiesiogiai sergančių žmonių sveikatai, bet ir valstybių stabilumui bei regionų ir pasaulio ekonominiam augimui labai sunku įsivaizduoti Europos visuomenės sveikatos prioritetus, kurie nebūtų susijęs su uh, E, valstybėmis esančiomis už ES ribų ir panašiai, ir atvirkščiai. Kiekvienais metais salerija, tuberkuliozė ir AIDS e, išžudo daugiau negu 4 milijonus gyventojų, nepaminint kitų e, apleistų lygų, lygų, kurios yra paminėtos čia šioje schemoje, matome, kiek per metus žmonių numiršta nuo įvairiausių užkrečiamų lygų. Čia matome, kokią naštą lygos sukelia padarydama žmonės negaliais daugeliu metų. Priešingai negu jūs tikitės, da, kai kurie iš tų žmonių kelia didelę grėsmę visuomenės veikatai jau čia, pačioje Europos Sąjungoje. Taip yra živ, tuberkuliozės atveju vis daugiau pačioje Europos Sąjungoje ir šalyse esančiose šalia Europos Sąjungos. Daugiau negu 2,3 milijonai žmonių šiame regione turi živ, Taip jau buvo 2010 metais, ši epidemija labai plinta dabar e, greitai rytų Europoje. Ir e, tai dar tik papildo tuberkuliozės e, atvejai živ nešiotojuose. Dabar pasiekėme tokį etapą, kai 49 žmonės užsikrečia tuberkuliozę ir 7 miršta kas valandą ES tai dar, e, ta problema dar labiau e, užaštrėja, kai sužinome, kad e, kai kurios tuberkuliozės rūžys yra atsparios vaistams ir tuberkuliozės tampa rimta rykštė ES. Europos mokslininkai naudojasi visais mokslinio tyrimų pasiekimais šioje srityje, kalbant apie naudą sveikatai, kompetencijos didinimą ir ekonomikos augimo požiūrių pasiekiamą naudą. Sveikata yra pripažįstama kaip turtas, gera sveikata yra būtina sveikai ekonomikai. Investicija į gyventojų sveikatą yra labai svarbus ekonomikos augimo e, veiksnys ir ekonominio konkurencingumo veiksnys. Kadangi ES gyventojai artimiausiais metais turės ilgiau dirbti, jie privalo išlikti sveikesni ir prisidėti prie Europos bendrai konkurencingumo. Vadinasi, reikia. Mm, pigesnių vaistų gamybos būdų, vakcinų gamybos būdų. Pavyzdžiui, reikia naujų pasaulinių sveikatos priemonių, pasaulio sveikatai pagerinti. Europos gyventojų ir pasaulio gyventojų sveikatos gerinimas reikš, kad medicinos sistemos, e, užimtumas ir sveikatos apsaugos sistemos turės būti tobulinamos. Yra paskaičiuota, kad mažiau negu 10 procentų mokslinio tyrimų yra skiriama lygoms, nuo kurių kenčia 90 procentų pasaulio gyventojų. Nėra uh, parengtos gyvimingos komercinės rinkos produktams, kurie galėtų būti panaudoti toms lygoms gydyti valstybėse, kur žmonės ir vyriausybės turi mažus finansinius išteklius. Trūkstant teisingų paskatų, uh, atsiranda labai e, daug e, negatyvių veiksnių atgrasančių privačiaus sektoriaus investicijas į šį sektorių. Todėl e, visuomeninis sektorius ir politikos, kurie yra svarbiausi šiam disbalansui panaikinti. Vis daugiau ES didina finansav... turi didinti finansavimą į ES sveikatos apsaugą Pagal mokslinio tyrimų septintąją programą ES e, į mokslinius tyrimus sveikatos srityje e, e, investuoja 6,1 milijardų eurų, bet tai sudaro tik tai 4 procentus visų um, mokslinių tyrimų lėšų keturioms pagrindinėms lygoms - živ, malarijai ir tuberkuliozijai. Štai kaip ES investicijos finansuoja, remia e, mokslinius tyrimus skirtingose pasaulio dalise. Europos Sąjunga 2010 e, metais parengė komunikatą dėl ES vaidmens pasaulio sveikatoje. Taryba tą komunikatą paremė, ten yra sakoma, kad reikia labiau koordinuoti veiksmingai finansavimą į mokslinės e, tyrimams sveikatos rytyje, reikia stengtis išvengti fragmentacijos mokslinio tyrimo srityje ir reikia iškiau apibriežti prioritetus tokiems tyrimams. Todėl reikia nusekliau derinti ankstesnės ES politikos sistemas ir išorinės tarptautinės politikos rūšys ES pagalbos besvysančioms sritims politikoje e, kuri yra skirta moksliniams tyrimams didinti. ES turi mokslinio tyrimo institucijas atsakingas šioje srityje. E, reikia suprasti, kad atsakomybė už e, sprend, šių problemų sprendimą priklauso ir privačiam, ir visuomeniniam sektoriui. Bendradarbiavimas su lygomis, kurios kenčia nuo lygų, turi būti vykdomas mokslinio tyrimų srityje, kad būtų aiškiau apibriežti prioritetai ir užtikrintos galimybės naudotis inovacijomis. Štai čia naujas puikia schema, rodanti uh, E, kaitos ciklą ir e, tvirtinantis, kad reikia daugybės veikėjų nuo akademinių institucijų iki mažų ir vidutinių įmonių bei stambių farmacijos bendrovų. Be to, ten labai svarbu vaidmenį atlieka tokie veikėjai kaip e, visuomenės raidos partnerystės ir, pavyzdžiui, klinik, klinikinės institucijos. Reikia skatinti uh, šios sistemos funkcionavimą ir e, pramonė turėtų, kurti, turėtų būti skatinama tokius produktus kurti. Um, Europos Sąjunga tik skatindama e, daugia disciplinį ir daugia sektorinį mokslinių programų įgyvendinimą galės rasti atsaką šioms problemams. Finansavimas yra reikalingas, kad užtikrintas efektyvus e, valdymas E, ir sąsąją su fundamentaliaisiais mokslais, e, pereinamaisiais mokslais, klinikiniais bandymais ir daugeliu kitų disciplinų. Tai turėtų tapti įmanoma, e, finansavimas turėtų būti įmanomas institucijoms ir organizacijoms, kurios sugeba dalyvauti visapusiškai inovacijų cikle. Finansavimo mechanizmai turėtų būti greitai pritaikomi greitai besikeičiančiams produktų grandinėms. Vadinamasis portfelio požiūris turėtų būti taikoma. Tai reikalauja ne tik e, nedidelių e, inovacinių e, dotacijų, bet ir ilgalaikio ne projektais pagrysto finansavimo, kad atitinkami produktai patektų į rinką. Produktų kūrimo partnerystės yra labai svarbi priemonė, kuri E, gali leisti e, mokslinio tyrimų strategijas įgyvendinti. Pirmiausia, e, tos partnerystės įtraukia naujus skirtingus partnerius ir leidžia susidoroti su sudėtingesnėmis rizikomis mokslinio tyrimų ir naujovių kūrimo srityje. Per pastarąjį dešimtmetį tokios produktų kūrimo partnerystės sukūrė 12 produktų lygoms susijusiom su skurdu ir šiandien yra daugiau negu 150 produktų kuriami. Ką galėtų padaryti Horizontas 2020 išliekančioms problemams išspręsti? Horizontas turėtų būti e, pritaikytas naujoviškoms bendradarbiavimo rūšims, įtraukiant visus įmanomus partnerius, kurie yra reikalingi e, E, sveikatais produktams kurti. Reikėtų skatinti e, geriausių mokslininkų ir geriausių medicinos centrų veiklą įvairiose geografinėse vietose. E, taip pat reikėtų suprasti, kad būtina kurti įvairiausius mokslinio tyrimų konsorcijumus ir skatinti jų veiklą. Daugiau reikėtų akcentuoti uh, vadinamųjų portfelio metodų, portfelio požiūrio taikymą, e, palaikant ryšį su besivystančiomis šalimis taip pat. E, finansavimo kriterijai turėtų būti supaprastinti, kad mes pritrauktume e, protingiausius mokslininkus ir geriausius naujovių kuriejus į įvairių projekt, produktų kūrimą geriausius mokslininkus įtraukdami į šią veiklą Europoje ir Europos e, e, partneriuose padidins ne tik mūsų konkurencingumą, bet ir leis išspręsti esminės sveikatos problemas. Mes suprantame, kad mokslinės e, veiklos medicinos srityje rezultatai gali atnešti labai puikių, didelės naudos visiems. Jau dabar matome, kad yra kuriami nauji uh, E, vaistai prieš tuberkuliozę. E, živ srityje yra pasiektas tiesiog mokslinių tyrimų sprogimas ir per pastarusius dviejus metus pasiekta nepaprastai daug pažangos. Labai svarbu, kad ta pažanga būtų panaudota tam, kad galėtumėm labai greitai eiti į priekį. Europos mokslinių tyrimų klinikinių bandymų partnerystė EDCP TP taip pat yra traktuojama kaip viena iš pagrindinių sėkmės formulių. Dabar ši EDCTP netrukus bus atnaujinta ir uh, ji turėtų būti deramai finansuojama, kad galėtų pasiekti savo tikslų. Baigdamas galiu pasakyti, kad ES išlieka ir turėtų likti pagrindinė e, finansuotoja ir investuotoja į mokslinius tyrimus ir naujoves pasaulio sveikatos e, srityje. Pasaulinė sveikata, e, sveikata E, yra e, tas rytis, kurios problemos kelia grėsmę e, žmonių gyvybei ir tai yra tiesiogiai susijęs su nacionaliniu stabilumu ir regionų bei pasaulio ekonomikos augimu. Taigi horizontas 2020 atveria didelių puikių galimybių mūsų pasipareigojimams įgyvendinti. Ne, ne dėl ekonominės krizės, o būtent dėl ekonominės krizės E, šią sritį turėtume daugiau akcentuoti, nes investicijos į sveikato atneš e, apčiuopiamos ilgalaikės naudos. Ačiū. Grazie, mi scuso di averle fatto fretta, ma lei ha superato il tempo e quindi eh, questo. Dėkuoju. E, laikas yra labai ribotas. E, norėčiau paraginti kitus kalbėtojus kalbėti glaustai. Dabar e, daktarė Klaudija Naubauer iš Pilietinių mokslo fondo. Dėkoju e, Jums už pakvietimą, dėkoju įtre komitetui už susidomėjimą mūsų veikla. Tai pirmą kartą aš dalyvauju tokiuose klausimuose, tai yra tikrai labai įspūdinga. Įspūdinga Ir mano uždavinys dabar sutalpinti 15 minučių kalbą į 10 minučių, tai nėra labai lengva. Aš dabar norėčiau pristatyti pilietinių mokslų e, fondą. Mūsų pagrindinis e, darbas tai yra padidinti mokslinių e, tyrimų ir žinių potencialą E, pasinaudojant e, mokslinėmis ir techninėmis galimybėmis. 2000 Europos komisija e, praėjusį vasarį paskelbė žalėją knygą ir mus labai suneramino šis siūlymas, kadangi pagrindinis dėmesys buvo skiriamas E, tam tikroms sritims. E, stengiant atsakyti į socialinius, ekonominius ir ekologinius poreikius. Ir mes turėtume pristatyti savo e, veiklos prioritetus prioritetus e, Horizontas 2020 kontekste. Taigi, e, kalbėsiu tris, e, pristatysiu tris punktus. Visų pirmiausia, bendras požiūris dėl visuomeninių iššūkių, tai yra trečioji dalis. Ir pristatysiu du pavyzdžius, taip pat paminėsiu keletą pilietinės visuomenės aspektų. Socialiniai iššūkiai yra svarbus dalykas ir mes išanalizavome e, šią dalį. E, tai glaudžiai susiję e, su konkurencingumu, su pilietinė visuomenė, su piliečiais pramoninę lyderystę, rinką ir moksliniais tyrimais. Taip pat pažangiausių mokslo sritis Ir e, leiskite dar sugrįžti. Jeigu e, tam tikrų žodžių minėjimas dokumente e, reiškia svarbą, aš sugrįšiu dar prie ankstesnės skaidrės, tai pamatysite, kad žodis tvarus yra labai svarbus ir kalbant apie piliečius E, jeigu laikys, laikysime piliečius pasiveję publiką, tai vaizdas bus visiškai kitoks. Taigi atrodo, kad visuomeniniai iššūkiai susiję su pramonė, o ne su piliečiais. E, atrodo, kad visuomeniniai iššūkiai nieko neturi bendro su pilietinė visuomenė. Ir piliečiai e, vaidina daugiausiai vartotojo e, vaidmenį. Socialiniai už, iššūkiai susiję su augimu, nes, o ne su social, e, solidarumu ir socialinio ar ekologiniu teisingumu. Pažangiausias mokslas gali būti pasiektas pra, per pramonės per pramoninę veiklą, o ne per pilietinę visuomenę. Na, o dabar pakalbėkime apie žemės ūkį. Žinoma, labai sunku e, remiantis esamų e, e, tekstu pasakyti, kokia bus e, situacija vėliau. Ekologiniai e, žemdirbystė, ekologiniam e, žemės ūkiui skiriama dabartinėje programoje daug daugiau palyginus su trečiaja pagrindų programa. Tačiau bendra, lyginant su bendru biudžetu, tai yra paskutinis tulpelis, tai nuo ketvirtosios pagrindų programos čia nebuvo jokio teigiamo vystimosi iki šeštosios pagrindų programos. O kai lyginame finansavimą e, pagal šeštąją e, pagrindų programą, tai moksliniams tyrimams ekologinė, e, ekologinėje žemdirbystėje skirtumas yra E, daug e, didesnis, kur pagrindinis dėmesys tenka biotechnologiniai e, žemdirbystai. Kitas pavyzdys yra energetika. Kaip matote iš šios skaidrės, iki septintosios pagrindų programos buvo pagrindinis energetikos biudžeto, pagrindinė biudžeto dalis ėjo Euratomui. Ir vėliau, kai lyginame Euratomo biudžetą su atsinaujinančios energijos e, šaltinių biudžetu, tai e, sudaro tik tai 30 procentų Euratomo biudžeto. Tačiau e, gera naujiena Horizontas 2020 yra tai, kad biudžetas saugiai ir švariai energetikai skiriama daug daugiau dėmesio. Tačiau e, E, kai kalbame apie saugę ir švarę energetiką, apie saulės ir vėjo energijos panaudojimą, apie anglės dvideginio sugavimą ir saugojimą, tai yra e, temos, kurios kelia kontroversiškas diskusijas ir labai įdomu bus stebėti, kaip biudžetas bus paskirstytas tarp šių e, įvairių sryčių. E, trečias e, punktas civilinės, pilietinės visuomenės dalyvavimas. Pilietinės visuomenės dalyvavimas visiškai nenumatytas šioje programoje mokslas visuomenėje e, visiškai e, šios nuostatos e, pasigendame. Ir, ir tai stebėjome jau šeštojoje ir septintojoje pagrindų programuose, jau septintojoje pagrindų programoje buvo pristatyta finansavimo programa. E, E, e, CSO organizacijoms. Tai buvo tikrai pionieriška idėja. Deja, e, šios idėjos nebuvo perkeltos į trečiąją horizontas 2020 dalį. Kalbant apie klimato veiksmus ir e, visuomenės veiksnius, tai čia yra e, paminėtas keletas svarbių aspektų ir mes turime įtraukti visuomenę, e, pagerinti komunikaciją, švietimą mokslo srityje. Tiesą sakant, tai yra labai tradicinis mokslinės paradigmos supratimas nes e, e, tokiu būdu visuomeniai užkirtamas kelias mokytis iš mokslo e, pažangos. O dėl dalyvaujamųjų mokslinių tyrimų, kokia mūsų patirti šioje srityje, tai rodo, kad visuomenės veikėjai dalyvauja moksliniuose tyrimuose ir tai sudaro naują paradigmą. Tai yra didžiulis e, potencialas e, moksliniai ir socialiniai pažangai. Vis daugiau pilietinės visuomenės organizacijų pareiškė savo susidomėjimą e, moksliniais tyrimais, dalyvauja mokslinio tyrimų projektuose žemės ūkio, energetikos, transporto, socialinių klausimų srityse. Taigi, yra trečiasis mokslo e, sektorius e, be tradicinių e, mokslo sričių. Tai alijansai tarp visuomeninių organizacijų ir, piliet, ir mokslinių e, tyrimų organizacijų in, institutų, pacientų organizacijų, žemės ūkio organizacijų. E, ir taip keičiamasi įvairiausių rūšė patirtimi. Ir tai yra gera žinia moks, mokslui, kadangi šie moksliniai tyrimai e, tirs socialinės alternatyvis, alternatyves sritis. Pavyzdžiui, jeigu nebūtų buvę e, tokio spaudimo iš visuomenės daugelį mokslų sričių nebūtų pasiekta tokia pažanga. E, dažnai mes tam tikrus dalykus priimame kaip savaime suprantamus, tačiau e, turėtume pabrėžti europinės vertybės ir labai svarbu įtraukti pilietinę visuomenę E, atsižvelgti ir į ją, ne vien tik tai į pramonę. E, mes jau e, atsižvelgėme ir susipažinome su įtre komiteto pranešimu dėl pilietinės visuomenės dalyvavimo. Yra 12 horizont 2020 straipsnis kur kalbama apie atsakingus mokslinius tyrimus ir dešimtajame punkte kalbame apie, ats, e, apie įvairių organizacijų dalyvavimą atsakinguose moksliniuose tyrimuose. Aš nutrauksiu čia savo e, pranešimą, nes mano laikas baigėsi. Dėkoju. Ačiū. Norėčiau pasakyti visiems prelegentams, kad kadangi ir klai, skaitome ir klausomės tuo pat metu. E, tai reiškia, kad galėsime pasiskaityti viską, kas nebus pasakyta žodžiu. Dabar norėčiau pakviesti ponę Kristiną Mikelionį, yra Italijos organijos žemdirbystės asociacijos viceprezidentė. Ačiū už e, Klaudijai, kad palengvino man užduoti, nes ji pateikė daug duomenų apie mokslinius tyrimus žemės ūkio srityje, tai aš tada labai greitai pristatysiu esminius dalykus. Aš esu Italijos organinės žemdirbystės asociacijos vicepirmininkė ir kalbu apie mokslinių tyrimų organinės žemdirbystės srityje tarybos vardu. Kalbėsiu apie, ne vien apie Italiją, kalbėsiu apie bendrai Europą. Taigi, trumpai kalbant, kokius visuomenės iššūkius galėtų išspręsti žemdirbystė ir kaip žemdirbystė galėtų prisidėti bent dalinai ieškant sprendimo. Aš bandžiau išvardinti pagrindinius ir ekosistemos prastėjimas yra vienas svarbesnių visuomenės problemų, kurią turi išspręsti žemės ūkis. Ir turėčiau priminti, kad netgi ūkininkų yra mažuma Europoje. Dauguma ES piliečių vis tiek gyvena kaimo vietovėse vis tiek labai daug yra gyvenančių kaimo vietovėse. Taigi žemės ūkis yra svarbus ne tik ūkininkams, bet ir piliečiams, kurie gyvena kaimo vietovėse, kurie ne vien tik gyvena, bet valgo tai, ką gamina žemdirbiai. Taigi sprendimai ir žemės ūkio ateitis, moksliniai tyrimai šioje srityje yra aktualu ne tik ūkininkams, bet ir visiems vis, visuomenės atstovams, visiems piliečiams, kurie yra vartotojai. Taigi sumenkėjus ekosistemai Kitas svarbus iššūkis yra klimato kaita. Čia žemės ūkis irgi gali suvaidinti svarbų vaidmenį. Po to yra maisto saugumas ar nesaugumas. Taip pat išteklių trūkumas ir socialinės anglaudos trūkumas. Na ir galiausiai dirvos degradavimas. Dir, dirbožėmis turi būti saugojamas. Na ir mūsų tinklapį yra trys dokumentai, kuriuos galite paskaityti. Tie dokumentai yra ateities žemdirbystės vizija, mokslinio tyrimų darbo tvarkė ir veiksmų planas įgyvendinant mokslinio tyrimų darbo tvarkę. Tie dokumentai jau buvo išdalinti daugumai Europos parlamento narių, bet bet kuriuo atveju galite juos susirasti mūsų tinklapyje. Taigi, jeigu suvokime, kokie mums tenka iššūkiai Europoje, ir žemės ūkis gali prisidėti sprendžiant tuos iššūkius. Dabar turime nuspręsti, kokio, kokio žemdirbystės norime ateičiai ir kuri žemdirbystė galėtų geriau leisti išspręsti problemas. Ar tai reikalinga tokia žemdirbystė, kur naudojama daug energijos, švaistoma ir niokojamas dirbožėmis, kur vis labiau yra naudojami įvairūs ištekliai kraštovaizdis yra naikinamas. Tai yra irgi didžiulė vertybė. Ar, tokia, ar kitokia žemdirbystė būtų geresnė? Pirmiausia, tai yra gerai išsaugotas kraštovaizdis Burgundijoje, kur gaminami puikūs žemės ūkio produktai, konkurencingi produktai, kurie tausoja aplinką. Kitas daržovė auginimas Viduržėmio jūros regione, kur aplinka yra įvairi, yra ekologinė infrastruktūra saugoma ir gaminamas sveikas maistas piliečiams. Taigi, čia yra pas, ekosistemos paslaugų apibrieštis, tai yra tūkstantmečio atas, e, ekosistemų vertinimo ataskaita. E, tai ne vien tik tai maistas, e, miškai, mediena, bet ir švarus vanduo, kraštovaizdžio išsaugojimas ir panašus dalykai. Ir aš norėčiau pasakyti, kad tam tikra žemdirbystė atlieka ekosistemos paslaugas ir taip pat pakankamai pagamina maisto, sveiko maisto. Ir norėčiau susėti savo mintį su kitomis mintimis. Mums e, kyla problemos dėl sveikos visuomenės ir jeigu žemės ūkis prisidėtų prie valstybių narių Europos išlaidų sveikatos srityje, tai irgi būtų nuostabu. Ir žemės ūkis irgi gali prisidėti prie aplinkos saugos um, ar aplinkos atkūrimo, regeneravimo. Taip pat turime pamastyti jeigu galiausiai apsispręsime, kuri žemdirbystė leis geriau spręsti problemas, tada reikia apsispręsti, kokių ūkininkų mums reikia, toje srityje. Nes e, kalbėjome apie pažangų mokslą, kaip vertinti pažangą mokslę, kalbėjome apie aukščiausio lygmens mokslą, bet mokslas turi būti įdėktas per inovacijas, per praktinius veiksmus. Taigi mane šiek tiek neramina, e, kad tas pažangus mokslas taps. Tap, noriu, kad jis taptų pažangiomis inovacijomis žemdirbystėje ir tam reikia ūkininkų, ypatingų ūkininkų. Ir aš manau, kad organi, e, ekologiniai ekologišką žemdirbystę užsimenantys ūkininkai kur kas pažangesni, jie yra jaunesni ir ES duomenys jau patvirtina, kad lyginant su įprastiniais e, ūkininkais, tie organinė žemdirbystė užsimantys ūkininkai yra jaunesni, pažangesni. Jie taip pat yra labiau išsilavinę, turi daugiau, moky, e, turi daugiau žinių, jie geriau imliau ir imlesni yra inovacijoms. Taip pat jie laisvanoriškai gali atidžiau, laikantis atitinkamų sąlygų, e, gaminti maisto produktus. Jie yra atviresni inovacijoms. Ir dar vienas dalykas, jie reaguoja į vartotojų poreikius. 20 milijardų eurų yra organinės, organinės produkcijos rinkos apyvarta 10 metais, 11 metais išaugo ta apyvarta 10 procentų Prancūzijoje ir Vokietijoje, kol kas duomenys nėra galutiniai. Taigi organinė žemdirbystė tikrai gali išspręsti aplinkosauginės problemas e, ir taip pat yra labai konkurencinga ūkio šaka, ekonominė prasme. Taigi, nusprendę, kokios norime žemdirbystės, kokių norime ūkininkų, turime nuspręsti, kokių reikia mokslo tyrimų ir inovacijų, kad padėtumėme tiems ūkininkams įdėkti tas inovacijas. Ir aš pasirinkau dvi temas, nes mokslinio tyrimų darbo atvarkė turime ir nau, kitų idėjų, bet aš parinkau dvi. Pirmiausia, ekofunkcinis intensifi... intensyvėjimas Reikia kalbėti ir apie ekosistemos paslaugas ir reikia gaminti daugiau, neįkvojant išteklių. Ir turime puikių pavyzdžių, bet reikia dar daugiau mokslinių tyrimų tam, kad ta savo, kad ta koncepcija būtų išplėsta visose žemdirbystės rytise. Kitas pavyzdys yra įvairovė nuo lauko iki lėkštės. Čia bio, bio įvairovės, biologinės įvairovės pagrindų, diversifikuojant išteklius ir maisto produktus, diversifikuojamas ir žemdirbystės sistemos. Taigi, jeigu tuos požiūrius suderintumėme, laimėtų visos pusės. Galiausiai, kokiu reikia mokslinių tyrimų ir buvo kalbėta apie tai, kad visuomenė turi dalyvauti moksliniuose tyrimuose, bet aš manau, kad mums reikia mokslinių tyrimų ir ūkiuose, Jeigu norime, kad žemdirbystė būtų novatoriška, turime tą daryti, nes priešingų atveju prarasime puikias galimybės. Taigi reikalingas tas dalyvauja, da, dalyvavimo požiūris, įtraukimo požiūris ir reikalingas atitinkamas žinių ir inovacijų centrų tinklas, kuris veiktų visose kaimo vietovėse, nes priešingų atveju tie mokslinio tyrimų rezultatai nepasieks ūkininkų. Inovacijos žemės ūkės rytyje nėra koks tai naujas dalykas, nėra nauja savoka, dažniausiai tai yra veikiančių žinių, tradicinių žinių derinamas su novatoriškomis žiniomis. Ir kur kas lengviau kalbėti apie inovacijas pramonės rytyje, bet ir žemės ūkios rytyje turime suprasti, kad kalba eina apie daugybę E, sistemų, daugybę žmonių ir, ir aišku, gal tas uždavinys yra šiek tiek sudėtingesnis. Jeigu būčiau parlamentarė, aš pati savo užduočiau klausimą, kokios yra e, geros investicijos, kalbant apie viešasias lėšas, e, investicijos į, moks, į mokslinius tyrimus žemės ūkio srityje. Ir aš manau, kad e, reikia įvairių aukštos kokybės gamybos sistemų. Sistemų yra tikrai daug, sistemų, kurios atspindėtų ir Europos įvairovę. Priešingų atveju ateities nematysime žemės ūkio srityje. Ir kalbant apie viešų lėšų investavimą į mokslinius tyrimus žemės ūkio srityje, čia aš bandyčiau tarsi išsiaiškinti, kaip būtų galima paremti ekofunkcinės intensyvėjimo sistemas, kad jos taptų realybę. Ir dar vienas klausimas, kaip įvertinti tokių veiksmų sėkmę. Turėtumėme, aišku, kalbėti ir apie įgyvendinimą. Taip pat turime akcentuoti, kad svarbus, svarbios yra socialinės inovacijos, organizacinės inovacijos, ne vien tik tai techninės inovacijos. Jeigu viską apjungsime, senas žinias, naujas žinias, socialinės inovacijas, techninės inovacijas, tuomet aš manau, kad tai būtų svarbus žingsnis į priekį. Ačiū uždėmesį. Man pavyko viską pasakyti per 10 minučių. Ir mūsų tinklapyje galite surasti visus tos tris dokumentus, kuriuos aš minėjau. Taip pat mūsų pastabas apie Horizontas 2020. Ačiū. Grazie davvero alla dottoressa Micheloni e ora la parola. Labai ačiū. Jan Andersonas. Kopenhagos mm, mokslinių tyrimų forumo vyriausiasis patarėjas. Ačiū įtrė komitetui už tai, kad Kopenhagos mokslinio tyrimų forumas yra pakviestas e, šį mm, pristatymą, prezentaciją padaryti komitetui. E, mes esame e, Kopenhagos bendruomenė, kuri svarsto horizonto 2020 galimybės ir todėl mums labai svarbu čia dalyvauti. Kopenhagos mokslinio tyrimų forumas mano, kad horizontas 2020 yra stiprus, e, toli siekiantis pasiūlymas Europai. Galėčiau šiek tiek paaiškinti, ką mes Kopenhagos mokslinio tyrimų forume darome. Mes esame platforma, kurią sukūrė Danijos techninis universitetas Kopenhagoje. Ir Danija pirmininkaujant Europos Sąjungoje mes sukūrėme platformą, pagal kurią 600 mokslininkų iš Europos buvo pakviesti prisidėti prie Horizontos 2020 e, turinio rengimo. Aš galėčiau tik e, pasakyti komentarą apie tai, kas buvo pasakyta anksčiau. Yra trys kriterijai, kuriuos reikėtų tenkinti E, išrenkant tuos 600 mokslininkų. Jie turi būti puikiausi, geriausi savo srities specialistai, jie turi būti iš visos Europos, įskaitant ir naujasis ir senasis valstybės narės, ir turi būti tam tikras lyčių balansas užtikrintas. kad būtų atspindėta realybė. 2012 m. sausio 16 d. 80 visos Europos mokslininkų susitiko Kopenhagoje ir parengė šį pranešimą bei rekomendacijas, kurie yra išplatinti jums. Jeigu kalbu per daug greitai ir per daug greitai apžvelgiu rekomendacijas bei išvadas, tai e, žinokit, kad galite visuomet e, pasižiūrėti į dokumentą raštu ir rasti jums rūpimus atsakymus į klausimus. Kopenhagos mokslo tyrimų forumo rekomendacijos buvo pateiktos ministrų konferencijai 2012 m. vasario 1 d. ir vėliau jos buvo atsistos komisijai ir kitoms suinteresuotoms pusėms Europoje. Rekomendacijos buvo priimtos labai gerai ir aš tikiuosi, kad jūs jas įvertinsite taip pat Europos parlamente. Viena iš Kopenhagos mokslinio tyrimo forumų išvadų buvo ta, kad tarp discipliniškumas yra gyvybiškai svarbus, kad Europa galėtų išspręsti uždavinius belaukiančius mūsų ateityje. Ši gairė parodo, kad kūrybiškumas ir gyvybingos aktyvios diskusijos e, vyko vasario, e, sausio 16 dieną Kaip jau sakiau, buvo suorganizuota tam tikra darbo grupė, kiekvienam už visuomenės iššūkiui e, e, išspręsti. Ir e, buvo pasakyta, kad vienas rimčiausių iššūkių Europoje yra gyventojų senėjimas, kuris yra susijęs su daugybė įvairiausių lygų keliančių grėsmę ne tik mūsų sveikatai, bet ir medicinos e, kaštams Europoje. Viena iš uh, užduočių, kurią turėsime spręsti per artimiausius aštuonerius metus iki horizonto 2020, bus personalizuota, vadinamoji, kiekvienam asmeniu pritaikyta medicina. Tai yra šio laikinės medicinos revoliucinis reiškinys Reikia daugiau dėmesio skirta prevencijai ir rūpinimosi sveikata visą gyvenimą sistemai. Taip pat turime užtikrinti, kad tyrimai moksliniai tyrimai sveikatos rytyje e, sukurtų daugiau naujovių, e, užtikrintų ekonomikos augimą ir gerovę. Maisto srityje. Tarp išskirtų čia, e, iššūkių yra tvarūs rezultatai bei inovatoriškos vertės grandinės sukūrimas. Tai labai puikiai papildo tai, kas jau buvo pasakyta anksčiau. Pagrindiniai iššūkiai čia yra žemės panaudojimas ir produktivumas. Ryšys tarp maisto ir sveikatos, mytybos ir sveikatos. Reikia holistiškai vertinti žemės ūkio politiką ir taikyti viso gyvenimo ciklo požiūrį. Kaip žinia, maistas ir žemės ūkis yra vienas iš pagrindinių inovacijų ir darbo vietų kūrimo elementų Europoje. Energetikos srityje kalbame apie pereimą prie patikimų, tvarių ir konkurencingų energetikos sistemų. Taigi čia viena iš pagrindinių rekomendacijų buvo ta, kad reikia apibriežti aišku set planą. Reikia tvarios e, sisteminės daugia disciplinės mokslinio tyrimų programos, deramo finansavimo ir um, skirtingų fondų panaudojimo. Transporto srityje. Pagrindinius iššūkius turbūt jūs žinote, Mes visą laiką kalbame, kad reikia um, kalbėti apie tokias problemas kaip per didelis transporto naudojimas ir per daug lengvai pažeidžiama transporto grandinė. Klimato srityje, klimato darbo grupė nusprendė, kad reikia klimato problemas vertinti ne Europos kontekste, o pasaulinėje arenoje. Vienas iš pagrindinių e, momentų paminėtų čia buvo žemės panaudojimas, vandens naudojimas, biologinės įvairovės akcentavimas ir panašiai. Taip pat šioje grupėje, šioje paskutinėje visuomenės grupėje buvo pasakyta, kad komisijos pasiūlymai atspindėjo puikius akcentus, tačiau labai svarbu, kad buvo suprasta, jog socialiniai mokslai prisideda prie <clears throat> Europinės darbo atvarkės sukūrimo savaime. Todėl reikia galvoti apie efektyvesnį darbą, o ne dirbti įprastą tvarką. Reikia teorijos, reikia pereiti prie to etapo, kai planavimo nebeužtenka. Taip pat priminsiu tai, kas jau buvo pasakyta šiandien čia. Piliečiai neturėtų būti vertinami kaip vartotojai, jie turi būti vertinami kaip šių procesų veikėjai. Kopenhagos mokslinio tyrimų forumo pagrindinė rekomendacija buvo ta, kad iššūkiai visuomeniai negalėtų būti traktuojami kaip pavieniai atskiri uždaviniai. Reikėtų ieškoti integruoto daugia disciplinio požiūrio e, sprendžiant iššūkius e, visuomeniai. Pagrindinės sritis visuomeniai turi e, būti siejamos su pagrindiniais bendraisiais tikslais energetika, sveikata, maistas e, yra tarpusavį susiję, todėl e, labai svarbu rasti visą apimantį darbo metodą ir taip mes galėsime pereiti prie subalansuotos ir tvarios visuomenės. Šie vėjo malūnai, malūnėliai, ne tik simbolizuoja, kad reikia tvarios energetikos, bet ir tarsi pasakoma, kad visi sparnai turi suktis viena kryptimi, kad būtų pasiektas geras rezultatas. Galiausiai Kopenhagos mokslinio tyrimų forumas kalbėjo apie visą apimančias mokslinių tyrimų sąlygas, apie būtinybę įtraukti geriausius mokslininkus Taip pat buvo sakoma, kad reikia pagrysti Europos išlaidas moksliniams tyrimams. Sakoma, kad reikia supaprastinti horizontą 2020, tai yra gyvybiškai svarbu. Užtikrinkime paprastumą turi būti pagrindinis e, šūkis, rengiant horizonto 2020 e, skirtingas dalis. E, viešieji konkursai turi būti vieši ir visos programos turi būti vertinamos iš pasaulinės perspektyvos. Reikia stipresnės Europos per stipresnius ir geresnius mokslinius tyrimus. Tam turi dalyvauti visos suinteresuotos pusės - mokslininkai, pramonė, politikos kuriejai ir visuomenė. Ačiū. Grazie. E, ora abbiamo 20 minuti. Dėkoju. Dabar turime vos 20 minučių klausimams ir atsakymams. Visų pirmiausia, norėčiau suteikti žodį ponui Lambert. Prašau, porą minučių. Tada klausimai ir atsakymai. Pirmiausia, ponas Lambert, prašau. E, dėkuoju Jums už pasisakymą. Aš norėčiau kalbėti apie interdiscipliniškumą. Turiu tiesiai klausimą Jūs. Ar tikite, kad tas būdas e, kaip komisija bando įdėkti interdiscipliniškumą. Ar mes galime tuo būdu tikrai pasiekti tą tikrąjį interdiscipliniškumą? Ir e, komisijos e, organizacija su generaliniais direktoratais. O gal mums reikėtų pasinaudoti trečiųjų asmenų paslaugomis e, siekiant to interdiscipliniškumo? Dėkoju, e, e, ponia Ford. Ačiū visiems pasisakiusiems. Aš ypatingai norėčiau užduoti klausimą E, profesoriui Šetok. Klausimas susijęs su EIT e ir klimato e, kaitos problemomis. Pastaruoju metu metu e, ne tik klimato kaita susilaukia dėmesio, bet ir sveikatos problemos, informacinės e, technologijos. Ir e, ar jūs galėtumėte 75 procentus finansavimo pasitelti iš kitų šaltinių? Dėkoju. Ponas Odį, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Kalbant apie mokslinius tyrimus, visi laikomės bendros nuomonės, turime sukurti pridėtinę europinę vertę. Kalbu labai nuoširdžiai, nes ne visuomet tai yra akivaizdu. Ir mes užduodame klausimą, pilietinės, pilietinė visuomenė, aš ir e, Europos komisijai tą klausimą po pietų užduosiu, ar pilietinė visuomenė tikrai mano, kad kartu būtų galima optimaliau naudoti viešasias lėšas mokslinio tyrimų srityje įvairiais lygmenimis. Aš pasiūliau vieną mintį, kuri nebuvo, kuria nebuvo pasitelkta. Ar nereiktų atlikti viešųjų finansų audito mokslinio tyrimų srityje, Europos lygmenių, valstybės lygmenių, regiono lygmenių. Tam, kad būtų galima išsiaiškinti, ar nėra, ar nebūtų galima efektyviau panaudoti lėšas. Tokį auditą galėtų atlikti audito rūmai ir 27 nacionalinės audito institucijos, tiesiog bandant išsiaiškinti, ar negalima optimaliau tų lėšų panaudoti. Uh, Ir taip pat kalbant apie mokslinio tyrimo erdvę Europoje, kiek suprantu, Europos komisija pateiks 2012 metais pasiūlymus dėl Europos mokslinio tyrimų erdvės. Taigi iš tiesų yra nemažai organizacijų, nemažai iniciatyvų ir nelabai aiškus bendri orientyrai. Ir ES, kalbant apie perspektyvą iki 20 metų, E, viskas vyksta trimis lygmenimis - Europos e, Sąjungos, valstybių narių ir regionų lygmenių. Regionų lygmenių struktūrinių fondų lėšos yra naudojamos, ten nemažai numatyta finansavimo ir moksliniams tyrimams. Ar jums netrodo, kad e, kalbant apie viešasias išlaidas, ar nebūtų galima užtikrinti optimalesnio jų panaudojimo visame Europos e, žemynė. Ačiū, panas Keli. Dėkoju. Dėkoju, labai įdomus pasisakymai. Aš vis labai norėčiau padėkoti e, Danijos kaip pirmininkaujančios valstybės atstovui. Tai yra puikiai iniciatyva, e, tas pasiūlytas Europos modelis, pagrindiniai ekspertai surinkti atvykti į e, jūsų organizaciją ir kalbame apie interdiscipliniškumą. Ir ypač kalbant apie žemės ūkį, apie e, sveikatos e, priemonių skatinimą, nes tai yra pagrindinis aspektas ir ypatingai turėtume paskatinti gaminti daugiau maisto Europos e, Sąjungoje, kadangi e, Europos Sąjungoje yra geriausias, e, geriausios galimybės atsekti produktų kilmę ir tai užtikrina tvarų išteklių panaudojimą ir galimybę apsirūpinti produktais patiems. Taip pat aš norėčiau atkreipti dėmesį į jūrinius mokslinius tyrimus. Prieš keletą savaičių e, vyko paroda, e, e, kuri pademonstravo, kokios yra neišnaudotos galimybės kalbant tiek apie maisto, apsirūpinimą maistu ir kitas rytis. E, kuriant darbo vietas. Dėkoju. Prašau, daugiau norinčių pasisakyti? Jei ne, tuomet likusias 10-12 e, minučių suteiksiu E, dalyviams prezidiume atsakyti į jūsų klausimas. O tada apibendrinsime. E, visų pirmiausia žodis profesoriui Šetok. Dvi minutės, prašau. Dėkoju. Aš visų pirmiausia norėčiau atsakyti į klausimą, į tai, ar panašus modelis, kuris e, taikomas klimato kaitai, ar gali būti pritaik pritaikytas sveikatos e, poreikiams. Man atrodo, kad tai puikus modelis ir manau, kad šiuo metu 75 procentus finansavimo pasiekti būtų gana sunku, galbūt pavyktų 50 procentų ir tai būtų gana patranklu. Ir aš manau, kad tai pabrėžia fragmentuota e, mokslinių tyrimų e, sveikatos srityje prigimti. Ir bendruomenė e, taip pat turėtų dalyvauti tiek nacionalinėse, tiek europinėse programuose. Europos, Europa dažnai neturi lemiamo balso nacionalinėje arenoje, kalbant apie skurdo sukeltas infekcinės lygas. Taigi tai sritis, kuri reikalauja papildomo dėmesio ir mes turime pagalvoti, kaip galėtume e, skatinti pažangiausius mokslinius tyrimus Europoje e, mokslinių tyrimų e, sveikatos srityje. Mes Turime paskatinti e, moksl, naują mokslininkų e, kartą, e, paskatinti tyrimus skurdo sukeltų lygų srityje. Taigi tai lygiai taip pat svarbu nepamiršti ne tik sukurti e, mokymo galimybės, bet ir karjeros e, galimybės, nes priešingų atveju tas mokymas būtų beprasmiškas. Dėkoju, žodis e, poniai Klaudijai Neuberg, Neubauer. Aš pradėsiu turbūt nuo klausimo, e, e, kurį iškėlė e, gerbiamas prancūzų kolega. Nedidelis pamastymas dėl inovacijų ir kaip mes suvokiame išgirdę terminą inovacija. Šios dienos tendencijos e, yra tokios, kad inovacijas mes suvokiame kaip aukštųjų technologijų inovacijas ir aukštųjų technologijų e, produktus. E, tai susiję ir su intelektinių nuosavybės teisų stiprinimu. Ir dažnai pamirštame, kokią įtaką tai turi e, atskirtiesiems e, visuomenės nariams. Ar e, ir nepamastome, kokią įtaką tai turi globalinėme ir vietinėme lygmenyje. E, nemažai atsakymų galime rasti e, programoje Horizontas 2020, e, kur kalbama apie aukštos rizikos inovacijas. Tai kelia nemažai klausimų. Norėčiau priminti Niderlandų kolegų mokslinius tyrimus e, dėl e, šiuo laikiniu e, gripo formų, kurios buvo lyginamos su ispaniškuoju gripu 18 metais. Čia kalbama ir apie tai, kokį vaidmenį mes suteikiame pramoniai ir visuomeniniams organizacijoms. Ir čia yra didžiulis e, disbalansas. E, e, didelis dėmesys su, e, teik, sutelkiamas privačiai ir viešai partnerystiai, mažiau dėmesio skiriant visuomenės dalyvavimui. O kalbant apie pažangiausią mokslą, tai čia vyksta plačios diskusijos, kokiais kriterijais turėtume e, vadovautis apibrėžiant pažangiausią e, mokslą. Ir to turėtume nepamiršti. Dėkoju. Dėkoju. E, prašau, žodis Kristinai Mikelonai. Aš dėl trijų klausimų norėčiau pasisakyti dėl sveikatos ir sąsajos tarp žemės ūkio ir sveikatos. Ir e, dėl minties, kad reikėtų gaminti daugiau Europos maisto, bet aš čia norėčiau dar e, pridurti, kad reikėtų gaminti daugiau e, Europoje pašarų mūsų gyvuliams. Mes turėtume atsikovoti paliesti tas rytis žemės ūkiui, kurios buvo komercializuotos ir mes turime gaminti daugiau e, mie, e, maisto ir pašarų. E, nemažai sričių atsidūrė pasaulinės žemės ūkio produkcijos priekybos šešėlyje. Manau, kad e, buvo e, imtasi keletas e, bandymų susijęti žinias bei optimizuoti sąnaudas ekologinėje žemdirbystėje. Taigi nemažai jau yra pasiekta ir yra nauja mintis, kurią mes stengsime įgyvendinti 2013 metais, tai yra tai, kad žemės ūkis turėtų padeko, pademonstruoti e, techninį lygį. Ir čia būtų galimybė suderinti horizontą 2020 e, su naujaja žemės ūkio politika. E, čia jau yra keletas žingsnių daroma, tačiau yra nemažai erdvės ir galimybių tobulinti. Ir paskutinė pastaba susijusi su tarpdiscipliniškumu. E, galbūt aš neminėjau savo e, pranešime e, šio aspekto. Aš manau, kad tai labiausiai taikyta E, Europinėms mokslinio tyrimo institucijoms, kurios netaiko tarpdiscipliniškumo principo. Ir paskutinis žodis e, ponui Andersen. Dėkoju. Aš manau, e, kad Europa tikrai e, gali pasigaminti būtiną maistą savo gyventojams, nors aš nesu visiškai šios srities e, specialistas, tai yra milžiniška sritis. Ir čia reikėtų atlikti tyrimus, kaip mes galėtume to pasiekti. E, ir kaip pasiekti tvarios gamybos, e, kadangi susidurėme su e, vandens ir dirbos naudojimo apribojimais. Tada buvo, dar buvo klausimas, ar aš manau, kad komisija sugebės įgyvendinti tarpdiscipliniškumo principą. Jeigu būtumėte paklausę prieš metus, aš būčiau atsakęs labai vienareikšmiškai. Tačiau tai, ką komisija pristato Horizontas 2020 dokumente, tai manau, kad pasiryžimas bandyti įgyvendinti tarp discipliniškumo principą e, yra. O, bet tarpdiscipliniškumas turėtų būti apibrieštas konkrečiau. Nors tam yra tam tikrų uh, praktinių kliūčių. Galbūt naujų nauji būdai pristatyti įvairius um, projektus galėtų padėti pasistumėti reikiamą linkme. Tačiau manau, kad didžiausia surūpinima kelia ne komisija, o e, paslaugų atskirimas, nes tokiais atvejais dažnai sukuriamos naujos taisyklės ir uh, E, nauji reglamentai, kurie mums apsunkina tik tai naujų mokslinių tyrimų projektų įgyvendinimą. Aš tiesiog norėčiau, kad komisija mūsų, mūsų išklausytų ir uh, imtųsi reikiamų veiksmų. Mes esame pasiūlę komisijai, kad padėsime kuriant naujus modelius. Dėkoju. Dėkoju Jums už šį siūlymą. Dabar e, poniai Matijas suteiksiu žodį. Ir taip pat norėčiau padėkoti e, visiems, taip pat ir vertėjams, kad e, dirba numatyta neigu ilgiau. Kągi, mes kalbėjome apie pažangų į mokslą ir mokslą ir visuomenę. Mūsų tikslas tuos du dalykus priartinti, ponia Maties. Ačiū. Tiesiog e, išimties tvarka kalbėsiu angliškai, bet e, tą darau, kad kuo greičiau apibendrinčiau diskusijas. Norėčiau padėkoti visiems dalyviams, visiems prelegentams. Man labai patiko tai, kad jie kėlė sunkius klausimus. Ir tikrai jų pasisakymai buvo labai įdomus. Turėsime laiko, tęsime tas diskusijas, tuos debatus, tačiau tie keturi pasisakymai iškėlė keturias pagrindinės problemas, kurias tikrai turime aptarti, nuo kurių negalime nusigręžti. Ir būtent dėl to ir vyksta tos diskusijos apie horizontas 2020. Na, pirmasis dalykas - visuomenė sveikata ir pasauliniai sveikatos iššūkiai. Na ir kaip galime susitvarkyti su situacija, kai yra nemažai pasaulinių iššūkių ir turime pakoreguoti savo darbą taip, kad galėtumėme spręsti ir naujas sveikatos problemas, naujai atsirandančias sveikatos problemas ir aišku, negalime visko nuolatos pradėti nuo nulio, taigi dėl to reikalingas kažkoks testinumas, kažkokia tai bazė, kad galėtumėme uh, atsakyti ir išspręsti naujas problemas, kurios atsiranda dėl naujų aplinkybių. Tai reiškia, kad turime atsižvelgti ir į senas, neišspręstas problemas, reikia spręsti naujai atsirandančias problemas ir tas, kurios e, anksčiau nebuvo problemos, o dabar yra problemos, pavyzdžiui, žyv ir tuberkuliozė. Tas mišinys yra labai didžiulė problema Reikia ją spręsti, negalime nusigręžti nuo šios bėdos ir turime tikrai išspręsti naujas problemas, nepamirždami senųjų, taigi tas testinumas yra labai svarbu. Antras sudėtingas dalykas yra tai, kad Europos komisija Horizonte 2020 daugiausia laikosi tam tikros paradigmos. Ir ta paradigma gal dešimtuoju, dešimt, dešimtąjį dešimtmetį buvo svarbi, bet dabar ji jau nėra tokia aktuali. Tai yra, kaip visuomenė vertina mokslą. Štai tokia paradigma. Anksčiau buvo deficito modelis ir buvo kalbama apie tai, kad visuomenė uh, pilietinės visuomenės organizacija visiškai negali prisidėti nei prie politinio darbo, nei prie mokslo, tik tai yra naudotojai ir vartotojai. Tačiau kalbant apie tai, kad, kad visuomenė turi būti aktyviai traukiama į mokslą, ypatingai jeigu sprendžiame visuomenį rūpimas problemas, taigi sprendžiant tas problemas turime įtraukti piliečius, turime įtraukti visuomenę tuos, kurių problemas mes dabar sprendžiame. Toks yra mūsų vaidmo. Tai yra pagrindinis mūsų vaidmo spręsti pilietinės problemas, visuomenės problemas ir negalime visuomenės ir piliečių atstumti, sprendžiant jų problemas. Dar trečias klausimas, e, ką akcentavo Kristina Mikeloni. Ji kalbėjo apie žemės ūkį ir palėtė labai svarbų klausimą, uždavė klausimą, kokios yra gerosios valstybinės investicijos, kalbant apie žemės ūkio sektorių. Aš manau, kad tai yra absoliučiai horizontalus pabudžio klausimas. Kokios investicijos, viešo sektoriaus investicijos būtų geriausios, nesvarbu apie kokią problematiką eitų kalba, taigi tą klausimą turime atsakyti nes juk tai yra aktualiausias dalykas. Dar vienas dalykas, apie ką kalbėjo Janas Andersonas. Jeigu kalbame apie viešasias investicijas, viešasias lėšas, tarpdiscipliniškumą, kalbame apie sudėtingus kompleksinius visuomenės iššūkius, negalime supaprastinimo vertinti su visuomenės kompleksiškumo mažinimu, lyginti su tuo mažinimu, nes e, tikrai nenorime patekti į tuos spastus. Taigi pabaigai dar norėčiau padėkoti visiems už pasisakymus. Tikrai laukia mūsų nemenkas darbas dėl tų iššūkių, kuriuos jūs e, palėtėte. Taigi, ačiū ir atsiprašau, kad taip trumpai ir glaustai paliečiau tas labai aktualias e, problemas, kurias jūs, palie, kurias jūs iškėlėte. Tikiuosi, kad e, tos diskusijos tęsis ir dėkoju visiems kolegoms, kurie atvyko ir uždavė įdomus klausimus. Ačiū. Dėkoju visiems kolegoms. Na ir darbą tęsime trečią valandą po pietų. Ačiū.